Myślę, że możemy rozpoczynać nasze. Tikriausiai galime jau pradėti mūsų darbą. Pradėkime posėdį. Noriu pasveikinti visus susirinkusius į šio ryto posėdį. Norėčiau paprašyti jūsų palankumo. Teko pakeisti darbo tvarkę su pranešėjų šešėlinės pranešėjais sutarėme. Taip pat kalbėjome su frakcijų koordinatoriais dėl pakeitimų. Andrėjų pranešimui apie tai, kaip bendroji žemės ūkio politika gali pagerinti darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse. E, šis e, klausimas, tiksliau balsavimas, yra nukeltas. Klausimas nepaprastai įdomus ir svarbus. ir Korko konferencija e, surinkta po 96 metų konferencijos. tuo met, kai komisijos narys dar buvo Fransas Fischleris. E, prisidės, papild, praturtins mūsų mintis apie darbo vietas žemės ūkė ir kaimo vietovėse. Konferencija vykusi prieš 20 metų buvo labai svarbi formuojant nuomonės ateičiai, dėl to antrasis ramstis atsirado. Ir e, šiaip e, atsirado tam tikras požiūris į kaimo plėtrą. Korko konferencija, kuri vyko rugsėjo 5-6 dienomis tarsi pratesimas tos pirmosios konferencijos vykusios prieš 20 metų. Taip pat buvo kalbama apie e, kaimo vietovės, taip pat buvo atvykęs ir Francas Fischleris, kuris surengė pirmąją konferenciją prieš 20 metų. Dėl to turėtume pasižiūrėti atidžiai į šių metų konferencijos išvadas. Esu tikras, kad bus naudinga mums pasidalyti žiniomis šio klausimu. Kaip sakiau, buvo atvykęs Fransas Fischleris, komisijos atstovai, EBPO, Europos investicijų banko atstovai, taip pat Slovakijos žemės ūkio ministras, ministrė, kuri atstovauja pirmininkaujančiai šaliai. Vėlgi grįžtų prie pirmo darbo atrakės klausimo, jis nukeltas į 29 rugsėjo, dabar kiti dalykai. Į estų, maltiečių, slovakų ir airių kalbas nėra šiandien verčiama. Ir kitas klausimas. Noriu priminti darbo tvarką. Komisija, kuri dirba labai rimtai, pateikė mums darbo dokumentą vien tik tai angliškai ir uh, lenkiškai, todėl mes e, neturėtume, mes norėtume, kad būtų išversta ir kitas kalbas, kad būtų prancūziška versija, juk mes negalim skaityti lenkiškai, ponė pirmininkė, pavyzdžiui. Tad aš norėčiau, kad e, dokumentai būtų pateikiami tomis kalbomis, kad visi galėtų susipažinti dabar e, mūsų darbo atvarkė šios dienos posėdėje yra nelabai intensyvi. Ir aš manau, kad kai kurios temos nelabai turiningos yra ir galėtume kai kurias temas apskritai palikti gamtai. Dabar kalbam apie būt... ūkinius e, triušius Ir tai taip pat nėra vienas iš tų svarbių, viena iš tų svarbių temų. Geriau mes kalbėtume apie e, žemės ūkio rinką, apie e, mažėjančius e, tarifus ir apie įvairias e, pasiekmes ūkininkų šeimoms socialinius dalykus ir panašiai. Šiaip dabar aš suprantu, kad gyvūnų gerovė yra madingas dalykas, bet tikrai komitete galėtume nagrinėti ir rimtesnių klausimų. Tak, <clears throat> słuszna uwaga, będzie tłumaczenie jeszcze, że... Labai teisingai jūs pastebėjote, dokumentas bus išverstas į prancūzų kalbą, kad galėtumėte susipažinti su juo. tai, kad jis yra išverstas į lenkų kalbą, nėra atsitiktinumas. Aš asmeniškai e, buvau vienas iš iniciatorių tokio dokumento užsakymo, tyrimo užsakymo ir visiškai suprantama, kad jisai parengtas taip pat ir lenkų kalba. klausimas yra poveikis e, žemės ūkio politikos ES ūkininkams. Išorės e, veiksmai labai svarbus, pavyzdžiui, ar tai būtų pasaulio prekybos organizacija, ar kitos sąlygos atsirandančios iš tarptautinės sąveikos svarbios yra ūkininkams. Ir žiūrima į tai, kas atsitinka, jeigu žemdirbystė ar ūkininkavimas nukenčia dėl to, kad akcentas perkeliamas į kitas rytis. Mes norėjome pasižiūrėti tai. Jūs teisingai pastebėjote e, grūdinių kultūrų derlius e, rinkų klausimas yra nuolatiniai mūsų svarstomi dalykai ir ateityje taip pat nepamiršime jų. Bet šiuo metu yra vykdomi tyrimai grūdinių kultūrų derlius, e, daug kolegų apie tai kalbėjo, bendraudami su manimi, taip pat e, grūdų importas iš Ukrainos, kiti klausimai prie jų grįžime, jauni ūkininkai taip pat jų nepamirštame. Jeigu norėtumėte, galite e, per savo frakcijos e, atstovus pateikti jums aktualius klausimus ir koordinatoriai juos aptars kaip pasiūlymus. Dėl triušių. Anksčiau nesame kalbėję apie triušius ekonomiškai ir gyvūnų gerovės požiūrių šis klausimas taip pat labai svarbus ir visiškai suprantama, kad mes turėtume svarstyti šį klausimą. Tikrai dažnai pamirštama kai kurie dalykai, bet tai yra problema. Tikiuosi, kad ponas Ek sugebės mums pademonstruoti, kokia svarbi šis rytis mes jau birželio 21 dieną išklausėme pono Ek kai pirmą kartą keitėmis nuomonėmis, remdamiesi darbo dokumentu ir manau, kad ponas Zek dabar yra pasirengęs pristatyti savo pranešimo projektą. Prašom. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Vertreter. Kolegos, komisijos ir tarybos atstovai, pirmininkė. Šiandien pristatau pranešimą savo iniciatyvą dėl mažiausių minimalių reikalavimų dėl triušių apsaugos, ūkinių triušių apsaugos. Suprantama, pranešimo projektas, e, projekto dydis turėjo būti ribotas Todėl ne viską buvo galima apriepti. Šiame sektoriuje yra didelių problemų, tame tarpe socialiniai ir ekonominiai aspektai, kurių dėl e, tam tikrų apribojimų negalėjau įtraukti, tačiau manau, kad juos bus galima įtraukti į kitus pasiūlymus. Prieš vasaros atostogas, kai pateikiau dokumentą, sakiau, kad mes su šio pranešimo pagalba sieksime daugelio tikslų, bet vienas iš pagrindinių tikslų - tai užpildyti spragą ES teisinę kuriame nėra konkrečių teisės aktų dėl ūkinių triušių apsaugos. E, kitas pats artimiausias tikslas tai yra suteikti šiam sektoriui galimybę e, pasitelkti tokius e, metodus, kurie būtų orientuoti į vartotojus. Ir trečia, norėjau paskatinti diskusijas dėl ūkinių triušių laikymo maždaug apie 600 tūkstančių Europos piliečių kreipėsi į komisiją ir paprašė uždrauk, uždrausti auginti triušius narvuose. E, iš to matome, kad visuomenės informuotumas šiuo klausimu didėja. Mes jau pakeliui siekdami šių trumpalaikių tikslų. Jeigu kalbėtume apie triušių penėjimą, tai galėtume pasakyti, kad e, šis, šio sektoriaus vėla, veikla mažėja išauginamų triušių kiekis mažėja ir matome, kad gamybos, gamyba sumažėjusi dabar yra 4 procentais. Kitaip sakant, mažėja paklausa triušienai ir artimiausių metų, jeigu nieko nedarysime, ta paklausa dar kris. Europos penėjimo, triušių penėjimo ūkiams iškilo konkurencija iš Kinijos ir, kaip jau minėjau, ši ūkininkavimo šaka neįstengia e, gauti pelno, dirbti pelningai pagal BŽUP nuostatas. Be to iškyla grėsmė Europos triušių tukinimo pramoniai ir jeigu niekas nepasikeis, tai šis sektorius gali būti visiškai sunaikintas dėl eksporto iš Kinijos ir mažesnių kainų. Šis matome, kaip šį rinkos sektorių perima kinų įmonės, todėl kad kiniečių požiūris į gyvūnų gerovę gerokai atsilieka nuo europinio požiūrio. Taigi, ką mes Europos parlamente galėtume padaryti tuo klausimu? Esu įsitikinęs, kad vienintelis tvarus sprendimas būtų konkuruoti su gaminių kokybe reikėtų atsižvelgti į vartotojų poreikis, kurie reikalauja didesnės gyvūnų apsaugos. Komisijos nariai e, pradėjo paskelbė gyvūnų gerovės barometrą, su kurio pagalba vertinama gyvūnų gerovė. Žiniasklaidoje pasimatome straipsnių apie tai, kaip baisiai elgiamasi su gyvūnams. Taigi turėtume gauti produktus, kurių ir kokybė būtų gera ir kuriuos galėtume vartoti švarę sąžinę. Ir manau, kad mes turime galimybę sukurti tokią situaciją, kuri būtų naudinga ir gyvūnams, ir sektoriui. Be to, mūsų Europos parlamento narių patikimumas priklauso nuo to, ar mes atliepiame į piliečių poreikius kaip ir e, e, bateriniai narvai, juose gyvūnai laikomi žiauriomis sąlygomis, taigi mes turime e, imtis veiksmų, kad tokie narvai, bateriniai narvai nebūtų naudojami. Mums reikėtų pasisakyti prieš tokius narvus ir už geresnės gyvūnų gerovės sąlygas. kodėl mums nedirbus tą pačią linkme dėl triušių, kaip dirbome dėl vištų. Ir galų gale ES buvo uždrausti bateriniai narvai. Manau, kad yra toks pavojus, kad šis sektorius gali, sektoriaus įmonės gali bankrutuoti. Tačiau reikalinga politinė pagalba Jeigu galėsime tai padaryti, tai mes galėsime pasiekti tokių pačių rezultatų dėl triušių, kokių yra pasiekta dėl vištų laikymo sąlygų. Mes pirmą kartą aptarėme triušių, ūkinių triušių auginimo standartus čia Europos parlamente. EFSA 2005, EFSA 2005 aiškiai pasakė, kad kad triušių laikymo sąlygos turi būti kitokios nei kitų gyvūnų. Antibiotikai taip pat kelia grėsmę visuomeniai sveikatai. Manau, kad antibiotikus būtų galima naudoti tik paskutiniu atveju. Būtų galima pasakyti, kad dabartiniai e, triušių auginimo būdai e, bateriniuose narvuose yra tokie, kai neatsižvelgiama į gyvūnų gerovę. Tai yra nekas kitas, kaip žiaurus elgesys su gyvūnais. Todėl mes turėtume apsvarstyti galimybės laikyti triušius pašiūrėse, nes tokia alternatyvi sistema leis triušiams gyventi natūraliau. Jeigu jie yra laikomi mažose narvuose, tai manau, kad visiems aišku, jog tai niekaip netitinka gyvūnų interesų. Ekspertai ir triušių auginimo ūkių atstovai yra išsakę savo nuomonę. Tai, bet tai yra nauja galimybė. Aš esu pasiūlęs pakeitimų, norėtųsi praplėsti savo pranešimo taikymo srity ir reikėtų palaipsniui gerinti gyvūnų gerovės sąlygas. Ir manau, kad pasitelkus konkrečias priemonės būtų galima pagerinti triušių veisimą atsižvelgiant į gyvūnų gerovę pasistengėme visi kartu, kad galėtume parengti geresnius gyvūnų laikymo standartus ūkinių triušių penėjimo sektoriuje. Pasitelkime gyvūnų gerovės organizacijas ir užtikrinkime, kad būt, bus užtikrintos tinkamos sąlygos, triušių laikymo sąlygos. Priešingo atveju e, konkurencija iš Kinijos visiškai nušluos e, triušių, ūkinių triušių auginimą Europoje. Mes esame įsipareigoję užtikrinti gyvūnų gerovę. Ir manau, tuo viskas pasakyta. Przystępujemy w takim razie do wypowiedzi pani panów posłów. Dziękuję. Dabar persime prie Mm, parlamento namirių, narių pasisakymą. Pone Agilera, pirmiausiai. Labai ačiū, gerbiamą pirmininkę. Aš pirmiausiai norėčiau padėkoti ponui Ek už jo e, pranešimą. Ir e, iš tikrųjų e, labai svarbus šis klausimas ūkinių triušių Jūsų vis tik tai nuomonė, nors pritariu bendroms gairiams pranešimo, skiriasi nuo uh, mano nuomonės ir vis tik tai svarbu yra kalbėti apie šį sektorių. Tai yra sektorius, uh, e, kurį reglamentuoja gyvūnų gerbo direktyva. Ne visus sektorius apima šį direktyvą gyvūnų gerbovio. Ir, e, ir pavyzdžiui, toks sektorius kaip triušių auginimo sektorius nėra įtrauktas tiesiai ir dėl to, um, jeigu ne direktyva, tai sutartis mus verčia užtikrinti tam tikrus standartus. Aš kalbu pirmiausia, galvodama apie savo šalį Ispaniją ir manau, kad gero elgesio praktika yra labai geras dalykas užtikrint gyvūnų gerbuvį. Taip pat egzistuoja speciali platforma, kuri subūrė komisijos atstovus, valstybių narių atstovus, sektorius atstovus. E, Ta grupė užsima gyvūnų gerbuvį, skaitant triušių e, gerbuvį ir siekiama pagerinti padėtį. Ir taip pat jūs sakote, kad Triušių auginimas yra antras skaičiais, skaitinė išaiška pagal dydį ES, bet turiu Jums pasakyti, kad ES e, triušiai auginami sudaro mažiau negu 1 procentą e, gyvulininkystėje auginamų gyvulių tai yra sektoris, kuris nesudaro net vieno procento. Aš nesakau, kad tas sektoris nėra svarbus, bet tik tai pristatau jums padėtį. E, taip pat e, jūs puikiai, kaip ir aš žinote, kad šis sektorius išgyvena labai rimtą krizę. Ir kas gali padėti gerbuvis ir kokybė. Bet man E, norėtųsi, kad jūs akcentuotumėte e, būtinybę ištirti geriau padėtį. Jūs kalbate apie tai, kad krenta labai daug triušių, bet manau, kad e, e, tai yra taip pat susijęs su to, jog trūksta tyrimų, e, mokslo tyrimų ir e, šiaip užsima didelės e, įmonės sauginimu triušių ir joms visiškai nerūpi e, E, tyrimą, joms rūpi labiau pelnas ir mes turėtume galvoti, kaip pagerinti, pavyzdžiui, e, veislės ir e, kadangi trūksta tyrimų, nėra specialių antibiotikų skiriama ar išrasta triušiams, gydyti už tai taikomi visai kiti. Reikia galvoti apie ūkininkus dirbančius šiame sektoriuje ir reikia galvoti, kaip užtikrinti gerbuvį ir kokybę šioje srityje, bet taip pat neturėtume bausti uh, ūkininkų, mes turime tikrai atlikti kur kas daugiau tyrimų šioje srityje ir e, taip pat taikyti naujoves šiame sektoriuje. E, kitose e, sektoriuose e, daugiau investuojama, daugiau dėmesio jiems skiriama ir šis sektorius, kaip sakiau, neturi specialių antibiotikų. E, ir pateiksiu jūsų pranešimui atitinkamus pakeitimus. Mes norime įvertinti e, darbą triušių augintojų. Man labai e, aktualus taip, taip pat gerbuvis triušių ir nepamirškime gerbo tų žmonių, kurie užsima triušių auginimo. Jų padėtis irgi labai sudėtinga ir mes turime stiprinti priemonės atitinkamą šioje srityje. Mes turime e, siekti, kad mūsų pranešimas būtų naudingas. Akcentuokime geros praktikos e, dalykus, e, gerąją patirtį ir taip pat nebūtinybę plėsti mokslinius tyrimus. Atsiprašau. Dėja, turėsiu apriboti jūsų kalbėjimo laiką. Pusantos minutės, nes labai daug norinčių pasisakyti. Man labai gaila, kad, tokiu, kad turiu taikyti tokias priemonės. Ponas Liuozo, dėkuoju, ponė pirmininkė. E, šis sektorius Prancūzijoje, e, šiame sektoriuje dirba apie 8 e, tūkstančius darbuotojų ir yra virš 3, virš 300 ūkių. Lyginant su keulininkystės ar e, su, e, su kita, kitais gyvulinkystės sektoriais, pavyzdžiui, galvijų, tai galim konstatuoti, jog e, triušių sektorija kokybė visą laiką e, auga. Kalbant apie pašarus, pašarai yra be antibiotikų, liucerna ir grūdai. Dažnai girdime kritikos, kad mūsų žemės ūkis yra industrializuojamas. Ir pranešėjas yra pateikęs nemažai pasiūlymų, kurie, mano nuomonė, nėra protingi. Pasiūlymas auginti triušius um, narvuose yra skandalingas, jūsų tie pasiūlymai iš tikrųjų yra keliantis didelį nerimą. Gerai, kad kalbame apie gyvūnų gerovę, tačiau turime taip pat kalbėti ir apie ūkininkų gerovę. Kalbant apie konkrečiai triušių sektorių, turime taip pat nepamiršti ir vartotojų pasitenkinimo e, bei e, ūkininkų pajamų. Aš manau, mes turime pasisakyti už gerąją praktiką, bet nebūtinai jinai turi būti paversta privalomai įgyvendinama praktika. Ir neturime siekti, kad e, gamybos lygis būtų didinamas be galo. Polčiakas. V nás paralelně bėžycim eh, regi eh, výboru. Dėkoju. Aš norėčiau eh, pakalbėti apie darbo tvarkės. Turėjau būti regi komitete pačioje pradžioje posėdžio, todėl negalėjau dalyvauti. Norėčiau pasakyti, kad ES nekreipia dėmesio į ūkinių triušių klausimą, todėl mes turėtume jį aptarti, turėtume ieškoti sprendimo, kuris atspindėtų visų interesus. Kaip EPP e frakcijos šešėlinis pranešėjas dėl šio pranešimo norėčiau pasakyti, kad tinkamos triušių laikymo, ūkinių triušių laikymo sąlygos kelia nerima vartotojams, kurie nori kokybiškos triušienos ir taip pat kelia nerima ūkinius triušius laikantiems ūkininkams. Turėtume atsižvelgti į tikslą. Aš prieštaraučiau, jeigu būtų e, parengtas privalomas teisės aktas šiuo klausimu ES lygmeniu nes tam reikalingas teisinis pagrindas sutartyse ir šiuo klausimu sutartyse nėra tokio straipsnio, kuris galėtų būti teisiniu pagrindu. Europos Sąjunga nieko nėra parašyta dėl ES e, reglamentavimo dėl gyvūnų laikymo gerovės sąlygos. Jūs minite 13 sutarties dėl ES veikimo straipsnį, bet tame straipsnėje yra tik parašyta, kad ES ir valstybės narės turės galvoje gyvūnų gerovę. Tai yra bendro pobūdžio teiginys dėl laikymo, dėl ūkiuose laikomų gyvūnų sąlygų tai nėra teisinės pagrindas teisės aktui renkti. Jeigu Europos sąjunga yra tokia erdvė, kurioje yra teisės viršinybė, tai neturėtume tokiais klausimais renkti teisės aktų. Ūkiniai triušiai yra auginami mėsai ir kailiams. ūkinių triušių laikymo sąlygos yra e, toks pats klausimas kaip ir mm, ūkininkavimas, taigi manyčiau, kad nereikėtų renkti neproporcingų teisės aktų, dėl kurių ūkininkai liautųsi auginę triušius. Mes visi norime niekas nenori taip suvaržyti ūkininkų biurokratiniais reikalavimais, kad jie nustotų auginti triušius, o mes valgytume triušieną iš trečiųjų šalių. Suprantu, koks yra pranešėjų ketinimas ir kokie yra norai, bet jo dokumente yra ir klaidingų teiginių. kad e, pirmiausia reikalingos diskusijos ekspertų lygmenių ir ilgas tyrimas, kad galėtume pasiūlyti tokį dokumentą. Turime vadovautis ne jausmais, o faktais, ekonominiais ir socialiniais motyvais. Pateiksiu šiuo klausimu pasiūlymus dėl pakeitimų. Suprantu, kad esate šešėlinės pranešėjas ir kad kalbate savo frakcijos vardu, tačiau vis tiek reikia laikytis nustatyto laiko toliau. Dėkuoju. Aš e, visiškai pritariu ponui Ek. Jisai pristatė savo pranešimą ir e, pateikė pasiūlymus, ką turime greitai gyvendinti ES šioje srityje. Tai yra sritis, kuri nėra pakankamai reglamentuota, todėl nesuprantu, kodėl AVP sako, jog e, nereikia to daryti. Mes e, e, esame diskutavę apie e, vištų dedeklių narvus Europoje. Be jokios abejonės mes turime e, E, gerinti gyvūnų gerovę. Jeigu sakome, kad tie dalykai nesvarbus, tai reiškia, kad mes nebūtinai turime reglamentuoti tuos e, dalykus ir tuomet galime e, pasitenkinti vien tik tai importuojamais produktais, kurie neatitinka tokių gerovės reikalavimų, kokie yra pas mus. Turime taip pat galvoti apie vartotojų pasitikėjimą, vartotojų pasitikėjimą ES standartais kuomet e, matome, kokios yra dabar auginimo sąlygos, tai manau, kad nebūtina laukti kažkokių gilesnių mokslinių tyrimų. Europoje matome, kad tos sąlygos iš tikrųjų yra blogos ir taip pat e, iš tyrimų žinome, kad kyla antibiotikų problemų, e, transportas tų gyvūnų taip pat nėra pakankamai reglamentojamas, todėl mes turime pateikti daug pasiūlymų, daug pakeitimų, kad e, padėtis keistusi, nes E, sektorius nėra pakankamai reglamentuojamas, tuo tarpu kiti panašus sektoriai yra reglamentuojami. Ir čia mums taip pat reikia įtvirtinti panašius e, standartus. Vokietija ar Austrija praktiškai visiškai uždraudė narvus, Belgija, e, Vokietija reglamentuoja tuos dalykus. Mes turime Europoje taikyti vienodas taisyklės visur, nes e, kiekviena valstybė dabar taiko skirtingas taisyklės. Mūsų bendras tikslas yra gyvūnų apsauga ir vartotojo apsauga. Tai yra pagrindinis tikslas, bet tam reikia ES teisės aktų. Dėkuoju ponai Hausling, ponas Agnų dabar. Ponas Ek sakė, kad nebelaikomi viščiukai bateriniuose narvuose. Bet ar jūs esate tikrai tikras? Rytų Europoje komisija bandė atlikti uh, aps apklausa ir visos rytų Europos šalis sakė, ne, nebėra tokių narvų. Nežinau, iš kur ūkininkai gavo tiek pinigų, kad pakeistų uh, viščiukų, vištų laikymo uh, E, sąlygas ir nežinau, ar, kiek žinau, dar tebe pardavinėjami tokie narvai rytų Europoje. Taigi, e, kažkas sakė anksčiau, kad 13 stoties straipsnis nenumato ES kompetencijų priimti teisės aktų šioje srityje, bet matome, kad nežinto tai daroma. Aš nežinau, kuo mes baigsime. Lamos, e, stručiai, dar kitokie turbūt atsiras gyvūnai. Mes jau dabar e, turime teisės aktus, kurie apima e, triušių auginimą ir nebenorime, kad mus toliau e, gniauštų ES teisės aktai šioje srityje. Dziękuję, podvojnie dziękuję. Pani posłuch Hazakam. Ačiū, tikrai taip. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti pranešėjui už jo e, pranešimą. Upinių triušių sektorius tikrai vertas mūsų dėmesio. Aš norėčiau pakomentuoti du nesusipratimus. Pirmasis yra toks. Čia kalba sukasi apie tokį sektorių, kur neva nereikia e, teisės aktų ir reglamentavimo, kur neva e, daugiau reglamentuojant pasunkės ūkininkų e, gyvenimas. Tai yra mažiau taisyklių reikia, tai ką sakė ponas Timermans mums. Antras dalykas ir antras nesusipratimas yra toks. Čia mes kalbam apie tokį sektorių, kuris nėra labai svarbus, yra kitų svarbesnių e, sektorių. Ir e, Aš manau asmeniškai, jog vis dėlto mes e, turim skirti pakankamai dėmesio ūkiniams triušiams. Šis sektorius e, iš tikrųjų yra e, svarbus. Lisabonos sutartėje yra pasakyta, jog e, gyvūnai E, turi ir pojūčių, ir, ir jausmų, tai yra jautrus gyvūnai, tad mes turime būtinai į tai atsižvelgti. E, kitas dalykas, esą šis e, sektorius turi pats save reguliuoti. Ponas pirmininkė, aš manau, kad triušių auginimo srityje tikrai negalime palikti padėties tokios, kokia yra. Arba perkelti praktikos, kuri taikoma kitose sektoriuose. Žinome, jog e, triušiai auginami narvuose, negali laisvai judėti kai kuriais atvejais, todėl turime spręsti šitos dalykus. Aš norėčiau, kad e, komiteto kolegos labai rimtai pagalvotų apie šių sektoriaus reglamentavimą teisėkūros lygmenių. Dėkuoju. Norėčiau, kad laikytumėtės pono Agnų pavyzdžio, bent jau dėl kalbėjimo laiko. Ponas Andrijų, dėkuoju ponui Ek už tai, kad iškėlė šį <clears throat> diskusijų klausimą. Ir e, priešingai tam, kas buvo pasakyta, kai kuriuose valstybėse šis sektorius yra labai svarbus, ypač pietų valstybėse ES. Kalbant dabar konkrečiai apie patį pranešimą, tai e, aš manau, kad e, jame per daug dėmesio kreipiama į e, ūkinių triušių gamybos aspektus. Ir e, kai kuriais atvejais pranešimas nėra pakankamai tikslus Ir e, dėl, dėl to kai kurie teiginiai galbūt ne visiškai atrodo atitinkantis e, teisybę. Visų pirma, ten kur kalba apie narvus. EFSA nuomonė, narvų naudojimas gyvūnų gerovė ir komfortui sveikatai yra esminės svarbos klausimas. Ir tad jeigu mes pažvelgtume į tai e, kaip į svarbų aspektą, tai e, tikrai negalime tai neatsižvelgti. Toliau atliekamas e, analizės ir, ir, ir, ir skaičiai. Ir čia norėčiau grįžti prie prie to, ką sakė kolega Aguilera, kad čia kaip, taip pat nėra viskas tikslu. Toliau priemonės, kurios e, pagalbos priemonės ūkininkams. Aišku, čia mes negalime pamiršti ir gyvūnų E, gerovės aspektų, tačiau turime nepamiršti ir ekonominės logikos. Ir aišku, visais atvejais turime remtis pačiais naujausiais moksliniais e, duomenimis. Ponas Danta. Dėkuoju, pane pirmininkė. Kaip e, buvo pasakyta kitų kalbėtojų ir, ir kaip ką tik sakė ponas Andrijui, triušienas gamyba labai svarbi kai kurioms valstybėms, ypač pietų Europos valstybėms ir kai kuriuose mūsų regionuose triušiena yra tradicinis patiekalas. Ponas Ek pateikė įvairių e, pasiūlymų savo pranešime. Aš nesu e, tikras, išklausius e, ir kolegų pasisakymų, man atrodo, jog tas pranešimas yra pakankamai vienašališkas. Atrodo, jog buvo įsiklausyta tik į vienos pusės argumentus. Man atrodo, jog e, triušis yra labai jautrus gyvūnas, bakteriologiniu požiūriu. Tai yra socialinis gyvūnas, kuris e, kartais e, nėra labai draugiškas ir yra tarp triušių daug, būna daug įvairių peštinių. Ir turime nepamiršti sukauptos patirties praktinės. Todėl manau, kad e, šis pranešimas turi būti pakoreguotas atsižvelgiant į įvairias nuomonės ir į įvairius mokslinius tyrimus. Ir tuomet pranešimas būtų labiau atitinkantis realybę negu dabar. Panas Delanų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aišku, ši turbūt e, šį e, pranešimą reikėtų dar pakoreguoti, kaip sakė ponas Dauta, tačiau priešingai negu kai kas mano, parlamentui yra garbės reikalas domėtis šituo sektorium, todėl kad tai yra esminės svarbos sektorius ir esminės svarbos e, tema, nes čia kalba sukasi apie visuomenės sveikatą, apie gaminamos mėsos e, kokybę, kaip žinote, kyla antibiotikų naudojimo problema plataus spektro antibiotikų naudojimas. Žinome, jog jo pasiekmes gali būti labai blogos. Antras <clears throat> klausimas, kuris mums rūpi, yra gyvūnų gerovės aspektas. Čia buvo minėti vištų narvai. Aš prisimenu, jog esu lankęsis tokiame ūkyje ir pri, pripažįstu, jog paskui valgydamas vištieną per pietus vos galėjau valgyti tą mėsą, matęs, kaip tos vištos yra laikomas. <clears throat> Ir trečias aspektas, kuris buvo keletą kartų pabrėžtas, šis sektorius yra svarbus ekonominiu požiūriu, yra daug ūkininkų, kurie gyvena iš šitos gamybos ir turime jiems užtikrinti atitinkamas sąlygas, kad jie galėtų pragyventi ir kad e, e užtikrinti taip pat, kad jų gamybą galėtų pasitikėti vartotojai. Panas Kaputo. Dėkuoju, ponia pirmininkė. E, visų pirma, norėčiau padėkoti kolegai Ek už parengtą pranešimą. Aš taip pat manau, jog e, turime diskutuoti šituo klausimu. Nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta kitų kolegų. Pasakysiu tik tai, kad mes turime teikti dėme, turime skirti pakankamai dėmesio e, gyvūnų geroviai, tačiau turime nepamiršti ir ekonominių aspektų. Taip pat yra būtina reglamentuoti šios sektoriaus reikalavimus, nes vartotojai vis didesnį dėmesį kreipia į tas sąlygas, kuriomis yra auginami gyvūnai pranešime nėra paliestas vienas e, aspektas, o būtent ženklinimo aspektas. Mano nuomonė, turime čia pagalvoti apie mėsos kilmės aspektą, nes kol kas yra minima tik tai e, skerdiklos e, vieta. Tai yra taip pat svarbus e, aspektas, galvojant apie importuojamą mėsą. E, grįžtant prie to, ką sakė ponas Endru, manau, kad e, mes e, turime užtikrinti naujoviškas e, auginimo formas ir turime mažinti antibiotikų naudojimą, kurie yra kenksmingi žmogaus sveikatai. Kolega Miller. Kolegė Miller. Dėkuoju pirmininkė, kalbėsiu šešėlinio pranešėjo ponos Rodė vardu, pono Rodės vardu. Mes turime užtikrinti minimalius standartus, kad būtų galima sukurtos vienodos sąlygos augintojams, konkurencijai, kurie labai e, sunkiai konkuruoja su Kinėje dar prie visko. Taip pat reikia mums atsisakyti labai nemalonios E, praktikos, kuri šiame sektoriu taikoma. Alde aiškiai pasisako už gyvūnų gerovės standartus Europoje. Reikia užpildyti spragas egzistuojančiose teisės aktuose. Tai gali būti kelias į priekį. Uh, Mes norėtume dirbti su pranešėju glaudžiai, kad užtikrintume, jo komisija gautų deramą signalą ir taip pat sektorius visas. Mes esame įsitikinę, jog reikia minimalių standartų atitinkančių gyvūnų gerovės principus ir taip pat reikia užtikrinti sąlygas šiam sektoriui klestėti. manau, kad atskirų valstybių narių priemonės, e, kai kurių gali būti kelias į priekį. Labai ačiū, jūs labai malonus, ponė Noičia. Noica. Atsiprašau, Noichal. Norėčiau padėkoti už pranešimą, ne tik savo, bet ir Karin Kardebach vardu, kuri negaliu atvykti šiandien į posėdį. Labai svarbu yra pasakyti, kad egzistuoja tam tikrų tamsių dalykų Europoje ir tai yra gėdinga. Mes turime išvalyti tas tamsesias dėmes iš mūsų kontinentų. Mums reikia minimalių privalomų standartų pranešimas to reikalauja ir tai yra būtina. Ir rinkėjai to iš mūsų bei vartotojai tikisi. Labai sunku man klausyti, kai, kai kas sako, kad svarbu mėsa ir odos, kiti kalba apie patiekalus, bet e, man svarbu yra standartai gerbuvio. E, kol gyvūnai gyvena prieš jų skerdimą, jie yra gyvos būtybės, reikia užtikrinti bent minimalius reikalavimus jiems. Mes turime panašius teisės aktus dėl baternių e, vištų. Pramonės atstovai sakys, taip, bus labai sunku atsisakyti tokių narvų, bet e, neatsitiko taip paukštienos sektoriuje ir konkurencinės pozicijos tik sustiprėjo, sektorius yra gyvybingos, gyvybingas ir matome, kad e, padėtis nebloga. E, Aš ir mano šešėlė, mūsų šešėlė prašė Karin Kadenbach esame Austrės Ir žinome, kad padėtis jau pagerėjo, tik tai, bet Austrijoje yra uždrausti tik tam tikri tipai narvų, ne visi, tačiau, kalbant apskritai, galima pasakyti, kad pagerėjo padėtis, nebegalima kelti e, vien, vienu ant kitų narvų, atsirado daugiau reikalavimų dėl šiaudų, šieno ir tam tikrų standartų prieš skerdimą taikomų mes turime e, turėti panašius standartus visoje Europos Sąjungoje. Esame bendryje, kur išpažįsta tam tikras vertybės ir reikia tai taikyti gyvūnų gerbos sityje ir kitur. Man atrodo, kad reikia suprasti, jog tai yra galimybė sektoriui, jis to kol kas nesupranta, galimybė e, atsilaikyti prieš Kinijos spaudimą. Mes turime ir ženklinti mūsų produkciją atitinkamai, kad galėtume konkuruoti su pigia importuota Kinijos produkcija. Ir konkurencinės kovos negalima vykdyti, neatsižvelgiant į gyvūnų gerbo reikalavimus. E, minimas buvo antibiotikų e, klausimas, bet yra stresas, pašaro, kokybė, pašarų kokybė, e, laikymo kokybė ir panašiai Šešiems panešėjas iš pradžių nebuvo kai ko įrašęs, bet tai yra mano pastebėjimas. Žmonės šioje srityje dirbantis dažnai, dažnai įsivaizduoja, kad juos kažkas užsipuola, jie siunčia e, laiškus pilnus vyriausių prašymų parlamento narius, bet mes norime jiems pasakyti, mes nenorime jūs versti nusikaltėliais, nenorime jūs užstumti iš Europos, norime, kad ir toliau būtų triušiai auginami Europoje tačiau norime užtikrinti orumą e, gerbuvę tam tikrus elementus kai žmonės e, valgo maistą, jie turi valgyti jį išvarę sąžinę. Labai ačiū, Vanas Flanagan. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti Stefan Eck, parengusi šį pranešimą. Kartais reikia įrodinėti, kad nuo vandens e, gali sušlapti, reikia tam tyrimo, bet man atrodo, kad nereikia jokių tyrimų, kad e, suvoktum, jog jeigu triušis tupi ant tokio dydžio, kaip šis lapas ploto, tai e, iš tikrųjų yra labai neigiama, reikia bent jau antro lapo suteikti plotą, didžio plotą jiems. Aš labai skeptiškai žiūriu ES projektą, labai skeptiškai žiūriu į tai, kad kažkas iš Airijos gali pasakyti prancūzams, ką jie turi daryti. Tačiau jeigu aš būčiau gyvenęs ar gyvenčiau Ispanijoje ir uh, Prancūzijoje, sutikčiau su tuo, kas pasakyta ponas Tenenon labai puikiai pastebėjo kai jis pamatė e, ūkiuose auginamas baterijose vištas, tai nebenorėjo jų valgyti. Man atrodo, kad mes visi apie tai turėtume pagalvoti. Ir jeigu norime atsiremti e, Kinijos konkurencijai, turime diferencijuoti savo veiklą ir reikia užtikrinti geresnę kokybę, kad žmonės galėtų e, valgyti ramę sąžinę ir ponas Denanon būtų patenkintas. Ponas Niklausas, noriu padėkoti ponai Ek už pranešimą. Gal nėra pakankamai platus šis pranešimas, gal viena tik pozicija atsispindi jame. Reikėtų tai pasižiūrėti. Ir aš noriu pasakyti, kad tikrai galime pagerinti šį pranešimą. Tuo pačiu metu manau, kad nacionalinės institucijos turėtų užsimti šio klausimas geriausiai žino, ką daryti, ne ES lygmenį turi E, tą, to imtis. Ir valstybės narės e, tikrai geriau išmano viską. Daug kas minėjo baterinius nervus, e, bet e, vištos dedeklės laikomas tokiuose narvuose, ne mėsinės. Junktinė karalystė neseniai buvo primtas sprendimas. E, dideli prekybos centrai e, priėmė tam tikrą sprendimą dėl baterinių narvų ir atsirado naujo tipo geresnių e, narvų, bet e, pasakė, neseniai nusprendė mūsų prekybos tinklai nebepardavinėti nuo 25 metų kiaušinių, kurie būtų padėti vištų laikomų bateriniuose narvuose. Ir tikimės, kad tai pagerins situaciją. Man atrodo, kad dabar kyla pavojus, kad penelik daug taisyklių patvirtinsime. Aš manau, kad reikia valstybės narėms tą palikti. Ne visose valstybės narėse masiškai auginami triušiai ir dėl to neturėtume mes dabar žengti, žengti penelik toli. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui. Pane Simona, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu kalbėti trumpai, nes labai daug kas buvo pasakyta ir atrodo teisingai buvo pasakyta, aš nekartosiu tų dalykų. Komisija labai atidžiai e, susipažins su galutiniu pranešimo tekstu, nes, kaip supratome, tas turinys dar keisis. Komisijai svarbus sutartie numatyti principai, tai yra proporcingumas ir subsidiarumas. Šiam sektoriui šitie principai e, turi būti taikomi ir jiems skiriamas labai didelis dėmesys. Kalbant apie gyvūnų gerovę, iki šiol komisija teikia pirmenybę horizontaliam principui, požiūriui, o ne e, teisėkuros požiūriui, tad e, E, mes e, tai sakydami turime galvoje <clears throat> jau minėtą per diskusijas platformos aspektą. Kita vertus, kalbant apie oficialius tikrinimus, yra reglamentas, gana sudėtingas reglamentas šito klausimu ir jame yra du straipsniai skirti gyvūnų geroviai. Ir ten e, yra minimi meistriškumo centrai du Europoje šios ryties. Aš manau, kad ir platforma, ir tų referencinių centrų gyvūnės, gyvūnų gerovės e, srityje įsteigimas prisidės prie to, jog bus e, sprendžiami e, E, klausimai susijęs su šituo sektorium, kuris yra svarbus ir ekonominiu požiūriu, kita vertus tai leis e, pasiekti tam tikrų e, patobulinimo. Dėkuoju. Dabar panas Ek pranešėjas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau reaguoti į įvairius argumentus, kurių buvo pateikta per diskusijas ponė Gilera, gabėdama apie triušio auginimą, trišininkystę. Tai paminėjo šios sektoriaus e, istoriją jau 20 metų, kaip yra atliekami įvairūs e, tyrimai nuo 97 metų. Aš e, esu domėjęsis tais klausimais ir man visą laiką buvo sakoma, jog vyksta moksliniai tyrimai ir jų rezultatai bus vėliau. O dabar yra taip pat klausima, kodėl turi būti atliekami tyrimai tokiame sektoriuje. žinant, jog tie gyvūnai yra auginami, e, suteikiant jiem tiek ploto, kiek užima A4 formato popieriaus lapas, tai man atrodo, kad nebūtina ir mokslinių tyrimų, kad suprastume, kokiamis sąlygomis e, gyvena tie gyvūnai. Be to mes turime suprasti, jog turi, mūsų šis sektorius turi išgyventi globalizavimo sąlygomis. Ir uh, su mumis konkuruoja Kinija. Mes turime galvoti apie kokybišką produkciją ir jeigu užtikrinsime tinkamas sąlygas, šis mūsų sektorius išgyvens. Ponas Liuozo, jam noriu pasakyti, jog šis sektorius pats sukėlė krizę, kurioje atsidūrė, todėl kad iš tiesų dešimtmečius jisai gyveno letargijos sąlygomis. ekol, ekol, ekologiškos e, e, produkcijos gamyba parodė, kurio keliu reikia eiti, tačiau apskritai sektorius buvo paniręs į letargiją. Kiti kolegos, kurie kalbėjo apie sektoriaus interesus, tai noriu Jums pasakyti, jog aš šituos interesus e, atsižvelgiu. Kodėl Europos Sąjungos lygmenį nereikia reglamentuoti triušių sektoriaus. Reglamentuojamas e, galvijų sektorius, vištų sektorius. Kodėl, kodėl triušiai turėtų būti mažiau svarbus? Jeigu, jeigu sakoma, kad e, tai nesvarbus sektorius, tai tuo yra numojama ranka į ES pareigūnus, kurie daug metų kreipia didelį dėmesį šitiems klausimams. Ponas Dantan, jūs sakote, jog e, triušiai yra pakankamai agresyvus, jog jie kandžiojasi ir, ir pešasi, bet jeigu jūs į labai um, ankštą erdvę įleistumėt žiūrkių, tai žiūrkės taip pat išsižudytų vienas, kit, vienas kitas. Lygiai tas pats ir su triušiais. Uh, Jie tampa agresyvus tuomet, kai e, gyvena labai ankštoje erdvėje ir kai nėra galimybės iš ten išeiti. Kamet jie e, gyvena laisviau, yra daug mažiau agresyvumo, jie netaip kandžiojasi. Būkite realistai, bandykite pažvelgti į e, šiuos ūkius realisto akimis visos tos problemos kyla dėl vietos trūkumo. Turiu taip pat klausimą komisijai. Prieš kurį laiką aš kalbėjau su ponu Andriju vienu klausimu ir tuo metu jisai man sakė, jog labai svarbu, kad Europos Sąjungoje labai svarbu užpildyti tam tikras e, spragas. Prieš kurį laiką aš tos dalykus sakiau ponui Andriukaičiui. Ir sakiau, jog spragos gali būti užpildytos atitinkamai reglamentuojant e, šią, šią rinką ES ir šios sektorius. Kol kas taisyklės skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Jeigu mes nereglamentuosim vienodai visoje ES, tai e, pasireikš konkurencijos iškraipimu, ponė Noišiu. Labai dėkoju Jums už Jūsų pateiktus argumentus. Arba taip pat poniai, poniai e, Kalimbach, dėkoju už tai, ką jinai pasakė, nieko neturiu pridėti. Pone Müller sakė, jog Europai reikia e, daugiau veikti gyvūnų apsaugos srityje, nes mes esame ne tik tai ekonominė sąjunga, bet ir vertybių sąjunga ir todėl turime būti pavyzdys E, piliečiams, nes e, Europos piliečiai yra nusivylę mūsų politikais, nes jie neišklauso piliečių e, balso. Ar vis dėlto jūs norit, kad mes labiau klausytume pramonės sektoriaus balso? Tuomet mes marginalizuosime dar labiau Europą. Nepamirškime šitų dalykų, kalbėdami apie triušieno sektorių. Tad e, tiek būtų iš mano pusės. Aš tikiuosi, kad e, ateityje diskusija šito klausimo liks konstruktyvi. Džiaugiuosi bendradarbiavimu su šešėliniais pranešėjais ir manau, kad jeigu visi mes dėsime pastangas gindami, e, apsaugodami gyvūnus bei vartotojus, tai manau, kad mums pavyks parengti ir geresnės kokybės pranešimą ir pavyks atitikti įtvirtinti atitinkamus veiksmus ES lygmenių. Dėkuoju. Manau, kad šitie visi dalykai, kurie buvo išsakyti, įgis konkretų pavydalą tiek gyvūnų gerovės, tiek kitais klausimais. Pakeitimai gali būti pateikiami iki rugsėjo 15 dienos 12 valandos. E, pranešimo projekto svarstymas numatytas. Spalio mėnesį. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Teminio skyriaus tyrimo, es išorės veiksmų ir bendro žemės ūkio politikos sąveikos pristatymas. Kaip jūs žinote, bendra žemės ūkio politika kinta, yra tam tikrų politinių pokyčių. BŽUP dabar yra visai kitokia negu, pavyzdžiui, 70-ame dešimtmetyje. Ir yra tam tikrų išorės aspektų, kurie daro įtaką šiam sektoriui. Tai susiję su globalizacijos procesais, su pasauliniu rinkų e, atverimu. Ir tai daro tiesioginę įtaką mūsų žemės ūkio sektoriui Tai daro tiesioginę įtaką BŽUP. Dėl to iškyla naujų iššūkių mums. BŽUP turi galvoti apie tam tikrus kylančių problemų sprendimus. Dabar vyksta diskusija dėl e, dvišalių e, susitarimų pasiekmių kalbama taip pat apie Merkosūrą, apie TTIP, kitus e, sutartis. Mes e, nugastaujame, kad e, žemės ūkis gali būti, žemės ūkio interesai gali būti paukoti, galvojant apie daugiau apie kitus e, sektorius. Reading universiteto jungtinėje karalystėje atstovas mums e, pristatys tyrimo rezultatus. Mes labai džiaugiamės, e, jog jisai gali šiandien dalyvauti mūsų posėdėje ir jam iš karto suteikėme žodį. Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponės ir ponai. Ačiū pirmininkė už įžanginius žodžius. Ačiū visiems už tai, kad paprašėte parengti šį dokumentą ir jį šiandien jums pristatyti. E, šio dokument, šis dokumentas vadinasi Europos išorės veiksmų ir bendros žemės ūkio politikos sąveika. Pirmiausia, pasistengsiu paaiškinti savo motivaciją O po to trumpai pristatysiu turinį, tai yra gana ilga, ilga ataskaita. Ir Mano didžiausia pristatymo dalis bus trečioji ir joje aš jums pristatysiu įdomesnius e, šio dokumento aspektus. Na ir pabaigoje pristatysiu mintis, kokia ES išorės veiksmai galėtų turėti poveikį BŽUP iki 2020 metų. Taigi pirmiausiai buvome paprašyti, kaip ES išorės veiksmai veikia žemės ūkio politiką ir ankstesniuose ataskaitose buvo prašoma įvertinti, kaip BŽUP dera su ES išorės veiksmais ir su parengtomis iniciatyvomis. Kaip žinote, anksčiau buvo išsakoma daug kritikos dėl senosios žemės ūkio politikos ir jos poveikio besivystančiam šalims. O šis, ši ataskaita, šios ataskaitos tikslas buvo kitoks - pasižiūrėti, kokie išorės veiksmai daro poveikį BŽUP. Antra, suprantama, 2016 m. BŽUP yra kitokia nei toji, kuri buvo parengta prieš daug metų. Ir mes kai nagrinėjame BŽUP, tai matome ryšį su išorės politika ir su įvykusiais pokyčiais. Kokios priežastys ir stengiamės išsiaiškinti, kas būtų nutikę, jeigu nebūtų buvę tos išorinės įtakos. Na ir trečias aspektas, kurį nagrinėjome, tai išnagrinėjome maždaug 30 metų politiką ir jai padarytą įtaką, stengdamės išsiaiškinti, kaip ji būtų galėjusi pakreipti kitaip. Na ir po to mes nagrinėjome BŽUP pirmą ir antrąjį ramstį dėl ūkininkams teikiamos paramos bei prekybos politika, kuri su tuo dera. Kitaip sakant, mes nenagrinėjome šiame dokumente nei gyvūnų gerovės klausimo, nei sanitarinių ar fitosanitarinių temų. Kaip jau minėjau, ši ataskaita yra gana ilga ir Dabar perskaitysiu skyrių pavadinimus, kad e, geriau įsivaizduotumėte apie ką. Antrasis skyrius, antrajame skyrime, skyriuje rašoma apie svarbiausius įveikius 1992 metų reformą, žuvininkystės reformą, daugia funkcionalumą, kaimo plėtros įtraukimą į bendrą politiką. Trečioje, trečiame skyriuje jis yra pagrindinis, nes padariau tokią išvadą, kad tai yra e, rašoma apie išorės poveikį e, GAT ir pasaulio priekybos organizacijos sprendimams. Ir tai turėjo labai didelį poveikį kitiems skyriams, nes GAT nuostatos tikrai yra susijusios su visais kitais skyriais arba daugeliu kitų skyrių, kurie yra įtraukti šį dokumentą. Na, o dabar norėčiau pristatyti svarbiausius tyrimo rezultatus. Užuot kalbėjęs apie mūsų konkretų darbą. Buvo padarytos išvados, kad BŽUP yra labiau veikiama išorės poveikio, nei galėjome įsivaizduoti. Mes jau daugelį, aš daugelį metų stebiu, stebiu BŽUP, nes ir komisijoje daug metų dirbau, taigi ši tema man nėra visai nauja. Tačiau, kai galėjau apsvarstyti ramiai šią temą, tai pamačiau, kad yra labai daug išorinės įtakos ir spaudimo ir, ir bendrasis susitarimas dėl priekybos ir muitų daro didelį poveikį, taip pat 92 metų Makšerį reformos. Ir tuo metu šie klausimai buvo labai daug aptarinėjami, taip pat Fischler reformos 2003 metais. Tuomet buvo įvesta atsietoji parama. Ir ateityje galbūt reikėtų daugiau susietosios paramos. Ir visi šie dalykai yra labai svarbus. Reikėtų paminėti ir cukraus reformą 2005-2006 metais vykdytą. Ir akivaizdu, kad išorės veiksniai darė didelį įtaką BŽUP. Taip pat yra kitos nuostatos e, GAT susitarime, kurios irgi darė įtaką prekybiniai pozicijai su kitomis šalimis. Pavyzdžiui, 24 straipsnėje yra rašoma apie laisvosios prekybos susitarimus. Kai nagrinėjame, kaip buvo plėtojama politika, tai galėtume pasakyti, kad labai dažnai prisimename Urugvajaus raundą. Ir tai yra labai svarbi data 1986-1992 metai. Pavyzdžiui, septintajame dešimtmetyje Europos e, buvo įvesta daug, daug mokesčių ir tai irgi darė didelį poveikį. Ir taip pat javų importui, kai buvo galima importuoti nebrangius e, krakmolo produktus, kad būtų galima pigiau pakeisti grūdinius produktus. Ir dėl tų GAT nuostatų žemės ūkio politika atsigavo, taigi nebūtų galima pasakyti, kad tai nedarė įtakos. E, toliau reikėtų kalbėti apie subsidijas eksportui, pavyzdžiui, eksportuojant jautieną į Aziją. E, Ir Man atrodo, kad pasaulio priekybos organizacija jau nėra tas e, pagrindinė institucija, kuri daro įtaką e, BŽUP. Nemanau, kad pasaulio priekybos organizacija dabar turi didelį įtaką e, BŽUP plėtrai. Uh, Reikėtų panagrinėti ir ES plėtrą, tai irgi darė įtaką BŽUP, nes buvo kalbama apie ES teisyną, kad valstybės narės turi priimti esamus teisės aktus, kai 73 metais prie ES prisijungė Didžioji Britanija, atsirado irgi dideli pokyčiai, buvo kalbama apie mažiausiai palankės vietovės ir E, buvo kiti dalykai, buvo įvesti Graikijai prisijungus prie ES. E, pirmininkas minėjo šią savaitę vykusią konferenciją ir ji buvo surinkta turint galvoje plėtrą, kurį vyko 96 metais, kai tuo metu Frank Fischleris buvo komisijos nariu kai prisijungė vidurio rytų Europos šalys. Tai reikėjo pradėti galvoti, kaip būtų galima kuo padėti ūkininkams ir nesukurti didelės biurokratijos. E, buvo ir tai būtų galima vadinti 2003 metų kelių gairėms, gairėmis. Todėl ES plėtra irgi darė didelį poveikį BŽUP, gali dabar padaryti poveikį ir Brexit, bet apie tai pakalbėsime vėliau. Suprantama, vienas iš e, svarbiausių ES įsipareigojimų nuo pat pradžių buvo preferencinės sąlygos, preferencinė prieiga už jūrio teritorijoms, kai jos tapo nepriklausomomis nuo buvusių kolonijų. Uh, Ir tai buvo ypač svarbu formuojant žemės ūkio politiką cukraus, ryžiaus ir bananų srityse. Europos Sąjunga ėmėsi iniciatyvos pasaulio priekybos organizacijoje, kad galėtų pagerinti gyvenimą mažiausiai išsivyščiusiams skurdžiausiams šalims su visokiamis priemonėmis išskyrus ginklus. Ir reikėtų prisiminti ir cukraus režimą, ir ryžių režimą apskritai e, nuolaidos žem, viduržėmio jūros šalims nedarė tokio didelio poveikio iš dalies todėl, kad gamintojai e, daugiausia gamino alyvų aliejų, vyną, tiekė pomidorus. Ir tai lieka tokia atskiras rytimi, kur ir toliau daro savotišką įtaką. E, šioje ataskaitoje, kurią e, parengėme prieš keletą savaičių prieš įvykius Turkijoje, rašome, kad nelabai tikėtina, kad Turkija taps ES nare, bet manyčiau, kad toks žemės ūkio nuolaidų išplėtimas taikant jas Turkijai irgi turės įtaką žemės ūkio sektoriui, bet e, tai reikėtų palikti vėlesniam laikui. ES kaiminystės politika, kai kalbame ne tik apie pietinius kaimynus, bet ir apie rytinius kaimynus, e, tai irgi veikia žemės ūkio politika ir vis labiau diskutuojama, kad apie santykius su Rusija ir Ukraina ir teikiamą paramą, jeigu Europos žemės e, ūkininkai pasikliaus tomis sudėtingomis rinkomis, tai vis tiek turi žinoti, kad kartais tos rinkos gali ir užsidaryti. Uh, bet, na, gal nereikėtų kalbėti apie visišką išaldymą, kai dėl naujų laisvosios priekybos susitarimų ir dėrybos, kalbant Europos terminais, tai yra išsamus ir, ir visipusiškas priekybos susitarimas. Su Kanada yra diskutuojama, bet dar neratifikuota šis susitarimas. Na, jūs gal geriau žinote, kokia yra situacija su Merkosur šalėmis ir su Junktinėmis Amerikos valstijomis Na, visa tai irgi prisidės prie tos pusiausvyros. Kai dėl žemės ūkio, tai kiekvienas šis įvykis turi savo naujas galimybės ir grėsmės Europos ūkininkams. Galimybės atsiranda dėl to, kad aukštos kokybės produktai yra labai dažnai, tai yra gaminti produktai, pagaminti produktai gali lengviau patekti į rinką, o jeigu tos rinkos labai apsaugotos, pavyzdžiui, Japonijoje arba Korejoje, tai tuomet matome, kad atsiranda didesnės iniciatyvos pasirašyti susitarimus, bet netgi rinka Australijoje gali būti labai svarbi, kai kalbame apie galimybę tiekti kokybiškus produktus. Kai derimas e, dėl laisvosios priekybos susitarimų, pavyzdžiui, su Brazilija, Australija ar panašiomis kitom šalimis, tai atsiranda grėsmė, kad į ES pateks pigesnės prekės. Ir kaip ekonomistas galėčiau pasakyti, kad vartotojams nuo to būtų tik geriau, nors ūkininkai nerimauja. Ir kai nagrinėjame atskirus laisvosios prekybos susitarimus, tai galima pasakyti, kad Dėl muitų mokesčių taip, viską galima taikyti, rinka nelabai tai pajustų, bet kai kalbame apie visą poveikį, visapusišką poveikį, tai rinka tai gali labai paveikti. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie palankius muito mokesčius su daugeliu šalių, tai gal reikėtų tada apskritai kalbėti ir apie muito mokesčių sumažinimą pasaulio priekybos organizacijos erdvėje. Dabar pereisiu nuo priekybos klausimų prie naujausios reformos, kuri buvo vykdyta 2013-aisiais ir buvo, žal, žal, buvo įvestas žalinimo matmuo, buvo kalbama apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Ir aš esu vis dar nusiteikęs skeptiškai dėl tų dalykų, nes nemanau, kad pasiūlytos priemonės galėtų atsipirkti, apsimokėti ir kad su jų pagalba būtų galima pasiekti tų tikslų. Laukiu komisijos ataskaitos, kurie turėtų būti paskelbta per artimiausius mėnesius ir kuri parodytų, ar ta politika yra veiksminga. Bet jeigu Europos Sąjunga e, turi, nori kokio nors įkvėpimo, tai žemės, ūkio, žemės ūkis tikrai turi sumažinti emisijas kad būtų galima pasiekti tuos tikslus iki 2020 metų dėl emisijų ribojimo. Ir dėl išorinės įtakos, su kuo gali tekti susidurti ateityje. Manau, kad nereikėtų daug nerimauti dėl PPO. Tos reformos, kurios jau įvyko, Net jeigu jos ir šiandien būtų pabaigtos, tai kitų pakeitimų nereikėtų, bet būtų galima įsivaizduoti, tai, kad aplinkos sauginiai dalykai gali daryti įtaką. Ir nenumatome jokių didelių, iš, jokių didelių iššūkių dėl ginčių sprendimo ateityje, bet žinoma, galima ir klysti. Dar pasakyčiau, kad reikėtų peržiūrėti žalinimo nuostatas, kad žemės ūkė tikrai būtų sumažinta šesd. Na ir dar keletas pastabų dėl Brexit. nelaukiau šito, bet reikės kažkaip tvarkytis. Tai reiškia, kad BŽUP biudžetas po 2020-ųjų sumažės ir viskas priklausys nuo priekybos susitarimų, dėl kurių bus susidėrėta tarp ES ir Didžiosios Britanijos. Na, nesitikime tokio embargo, Rusijos embargo bet e, Airijos žemės ūkiui gali būti padaryta įtaka. Airijos galvijų sektoriai. Ačiū pirmininkė už skirtą laiką. <coughs> Bardzo dziękujemy. Przystępujemy. Labai ačiū. Dabar išklausykime kolegų, jų klausimų, pastabų. Ponas Flanagan, pirmasis. Labai ačiū Jums už Jūsų pasisakymą, kaip visuomet. Labai įdomu skaityti tokius dokumentus, aš dar jį paskaitysiu geriau, kad visas detalės matyčiau. Išorės e, jėgos spaudimas ūkininkams ES, e, norėčiau paminėti airijos e, galvijų augintojus. E, E, ponas Hauganas pasakė, jeigu žies e, mėnesį, kad e, jautiena nebedomina mėsos valgytojų. Ir Marian Harkin taip pat buvo pateikusi komisijai laišką apie prekybą jautieną iš Merkosiur šalių. Ir ar yra realistiška dabar tikėtis, kad Merkosiur E, susidarės su Europos Sąjunga, neužtikrint geresnių e, sąlygų prekiauti Europos Sąjungos e, rinkoje jautieną. Ir aš norėčiau paklausti jūsų nuomonės apie tai, taip pat bus įdomu išgirsti, ką pasakys komisija. Žmonės dabar nėra labai tikri ir jie nori tam tikrų patikinimų. Ačiū. Ponas Agniu, Ponas Fenaganas labai gerai pastebėjo. Jeigu šis mėnesį komisijos e, narys pasakė, kad jautienos nebėra meniu ir aš e, vis tik tai nežinau, ar Britanijoje ūkininkai dėl to balsavo už likimą, ar dėl to, kad bijo Merkosiur ir galvojo, kad Britanijos vyriausybė ir kur ką nors pasakyti dabar, mums nusprendus kitaip, šis klausimas grįžo į darbo tvarkę. Mm. Kas e, mane pribloškė žiūrint į išorės veiksmų tarnybos veiklą bendrosios žemės ūkio politikos srityje? Komisijos atstovai sakė, kad yra labai daug rimtų problemų e, kilusių dėl Rusijos embargo, ypač nukentėjo rytų Europos ūkininkai. Net ir mano šalyje jaučiamos neigiamos pasiekmes. Ir E, dabar buvo paminėtas Airijos e, pavyzdys. Aš nežinau, ar pamatysime kolegą Flanaganą teisme ar kur kitur, bet tikrai jisai turi imtis tam tikrų veiksmų prieš komisijos narį Haugen. E, nežinau, ar aš sakiau, kad ūkininkai gali tikėtis, kad pagerės klimato sąlygos pasaulyje mane nušilpė, kai aš kalbėjau apie tai. E, tikrai vargu ar pasikeis oro e, sąlygos, jeigu mes e, nebenaudosime bendrosios žemės ūkio politikos ir auginsime grūdinės kultūras, o nebeaugins ūkininkai tiek karvių, kurios atrajoja. Uh, E, dabar e, noriu pasakyti apie kitą atvejį. Sutikau su vienu ūkininku iš Čekijos, kuris, pavyzdžiui, Serbijoje perka žemę ir iš ten eksportuoja Rusiją, nes Rusija Serbijai netaiko jokių apribojimų. Taigi aš noriu pasakyti išorės veiksmų tarnybai, jūs kuriate labai daug problemų ir jokių sprendimų. Ačiū. Pani posėva Aguilera. Pone Aguilar. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų ataskaitą. Iš tikrųjų, manau, kad reikia analizuoti ES išorės e, veiksmų poveikį bendrai žemės ūkio politikai. Mes neturime e, daug laiko, bet noriu pasakyti, kad e, tikrai sutinku su jumis turime galimybę dabar galvoti apie daugiau kokybiškus produktus. Taip pat E, turime e, siekti su kitomis šalimis, darydami susitarimus, e, užtikrinti panašius standartus ir kitur panašų gyvenimą. Ir tačiau, kai sudaromas sutartys su šalimis, kurios yra panašios į mūsų, atsiranda daugiau konkurencijos ir vartotojai tikrai išlošia iš to, neišlošia, bet e, jiems yra palankiau, kai e, kainos yra mažesnės. Ir e, konkurencingumas mažina pirmiausiai kainas vartotojams ES e, viduje, tačiau yra taip tik tai pradžioje, o vėliau situacija pasikeičia. Ir sakoma, kad konkurencingumą sustiprina susitarimai ir mažėja kainas, tai yra gerai vartotojams, bet taip yra tik pradžioje, bet e, vėliau taip nebėra ir tai e, sukelia labai rimtą konkurenciją Europos e, žemdirbiai ir kokybė nukenčia nuo to. Mes turime galvoti apie kokybės standartus eiti toliau, nes to reikalauja Europos visuomenė. Ir aš norėčiau, kad jūs pakalbėtumėte apie vieną dalyką. E, trūksta abipusiškumo principų susitarimuose. Jeigu nėra tokių pat normų, mes, pavyzdžiui, darome prekybos sutartį ir kas tada vyksta, jeigu nėra abipusiškumo? E, silpnėja žemės ūkis Europos Sąjunga, mūsų maisto pramonė, kas vyksta, nes mūsų standartai yra labai aukšti ir atsitinka taip, kad vieni laikosi tų standartų, o kiti ne. Ir galiausiai vartotojai vartoja produktus iš kitų šalių, pavyzdžiui, iš Marokos vežtus pomidorus. Uh, ir e, šiaip kai kurie produktai yra draudžiami Europos Sąjungoje. Tokie ir yra kiti pavyzdžiai. Ats reikia užtikrinti, kad e, būtų laikomasi abipusiškumo principo. Ir aš taip pat sutinku su jumis dėl to, kad neaišku, kokį poveikį turės taip vadinamas žalimo priemonės. Kol kas aišku yra tai, kad tai yra biurokratiškas aparatas, reikia keisti, tobulinti ir tikimės, kad E, komisijos nario pasiūlymai dėl supaprastinimo bus įgyvendinti šioje srityje. Ekologiškos priemonės taip geras dalykas, bet aš esu netikra dėl to, kokį galutinį poveikį turės visas žalinimas. Ačiū. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym podziękować za... Ačiū. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti ekspertui už pranešimą. Tai buvo įvairių aspektų turinčių įtaką BŽUP pristatymas, mūsų prekybos politikos, įvairių kitų dalykų. Aš turiu du klausimus pranešėjai, be jokios abejonės. Europos rinkos atverimas trečiųjų valstybių produkcijai ir kitų sutarčių pasirašymas, kuris laukia mūsų ateityje, turės įtakos. Be jokios abejonės kartais tokios e, sutartis pasirašomas su valstybėmis, kurios priešingai negu ES nesilaiko įvairių standartų, pavyzdžiui, gyvūnų gerovės rytyje, ekologinių reikalavimų ar, ar nekovoja su klimato kaita. Uh, Tad e, e, dėl visų šitų dalykų tose valstybėse sąnaudos yra mažesnės. Kokį sprendimą jūs siūlytumėte, kaip mes galėtume apsiginti nuo, e, nuo tokios produkcijos? Kitas klausimas yra susijęs su breksitu. Jūs sakėte, kad breksitas turės mažesnės įtakos žemės ūkio rinkai negu Rusijos embargas. Bet e, aš manau, kad galbūt jūs per daug toliai, na taip sakydamas, aš priminsiu, jog dėl Rusijos embargo mes išleidome 2 milijardus eurų, norėdami padėti nukentėjusiems nuo to embargo mūsų ūkininkams. Ar jūs galėtumėte pagrysti ko nors savo teiginį? Ponas Hausling. Aš manau, kad e, turime diskutuoti apie rezultatus istorinėme kontekste ir žiūrėdami, kaip kito antrasis e, ramstis, nes būtent e, šioje platmėje vyko žemės ūkio modernizavimas. Ir galvodami apie ateitį turime žiūrėti ne į pirmą, o į antrą ramstį, kuris numato įvairias e, galimybės. Kaip jūs sakėte, laisva prekyba yra geras dalykas vartotojui, vartotojas tuo pasinaudoja ir Aišku, turėtume siekti sustarimo su Australija, tačiau aš kvestionuočiau tokią, tokią poziciją. Labai dažnai tai pasteisina trumpalaikėje perspektyvoje, o ilgalaikėje perspektyvoje, globalizuotame pasaulyje, galbūt mes būsime priversti dėl konkurencijos imti kvestionuoti mūsų modelį, mūsų struktūras ir Europos žemės ūkio sektoriui bus vis sunkiau tam tikrose srityse. Aišku, tada kyla ir klausimas, ar eidami šitą linkmę mes neatsisakysime kai kurių žemės ūkio sektorių. Mes vargu, ar, ar galėsim konkuruoti su jungtinėmis valstijomis, jeigu, jeigu bus sukurtos vienodos sąlygos priekybos srityje, tai, ką žinai, ar mes atsilaikysime, jeigu norime ilgalaikėje perspektyvoje apsaugoti vartotoją, tai vis tiek turime galvoti apie tam tikrą mūsų interesų apsaugą. Jūs sakote, kad e, komisijos narys nori eikti į pasaulinę rinką pieną ir, ir mėsą, tačiau jeigu bus atvertos visos rinkos, mes turėsime prisitaikyti prie visiškai liberalizuotų sąlygų ir Kažin, ar tokia agresyvi konkurencija padės žemės ūkiai išeiti iš krizės. Aš manau, kad e, mes turim pagalvoti ir apie investicijas. Jūs sakėte, kad e, Dohos raundas, Dohos darybų raundas geras dalykas. Tad kodėl mes negalėtume apsaugoti ir savo rinkų, nes mes e, norime išsaugoti tam, tam tikrą savo žemės ūkio specifiką ir tam reikės tam tikrų apsaugos priemonių. Ir kokios bus Paryžiaus sustarimo pasiekmes žemės ūkiui, kažin ar žalinimo, kai kurios priemonės padės mums pasiekti žemės ūkio srityje numatytų tikslų, bet tai jau aišku kitokio pabudžio diskusija. Pone Rodrygės. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau prisistatyti, aš nepriklausau dirbu e, šiame komitete, e, dirbu tarptautinės prekybos komitete, e, nesu tik tai pakaitinė nori ir noriu padėkoti už šį tyrimą, nes labai svarbu kalbėti apie tuos dalykus ir kalbėti bendrai. Taip pat norėčiau padėkoti tyrimo autoriui už pasisakymą. Pirmiausiai norėčiau kai ką pastebėti apskritai. Jeigu pirmininkas neprieštarautų, tai aš noriu ir e, kreiptis į komisiją, prašyti nuomonės jos, kaip, e, tiksliau komitetas, kaip įsivaizduoja, e, kaip e, žemės ūkis susijęs yra su kitomis e, sėtimis, su fitosanitariniais dalykais, kuris šiaip labai svarbu žemės ūkio sektoriui. Aš manau, kad trūksta mums vieno elemento. Tai yra e, derinti žemės ūkį su vystimosi politika. Žemės ūkio e, sektorius ES, aš e, ginu šį sektorių taip, reikia, kad būtų įgyvendinti e, taisyklės ir kad visi tų taisyklių laikytųsi, sutinku su kolege Elena. Bet jeigu kalbėsime apie mūsų bendravimas su e, mažiau įsivyščiomis šalimis, tai yra susiję su e, jų e, stiprinimu, pagalba, siekiant sustiprinti jų ekonomiką ir mes galėtume padėti joms dėkti tas taisyklės. Ir aš norėčiau paklausti jūsų, kaip apskritai žiūrima į tokius santykius tarp dviejų sričių. Ir norėčiau kreiptis į komisijos atstovus ir paklausti, Ką Jūs galvojate apie tai, ką minėjo mano kolegė iš Ispanijos? E, ji minėjo konkretų pavyzdį. Pavyzdžiui, kad leidžiama, kad į ES būtų įvežami projektai, kuriems netai, produktai, kuriems netaikoma kokybės kontrolė e, mūsų, e, pavyzdžiui, standartai kur kas aukštesni ir tai yra labai gerai. Ir taigi į mūsų uostus E, pakrantės zonose įvežami produktai ir kadangi nėra fiskalinio suderinamumo e, politikos ir nėra muitinėse taikoma kokybės kontrolė, e, tie produktai yra paprasčiausiai nekontroliuojami. Ir aš norėčiau kreiptis į komisiją. Aš jau daug kartų klausiau komisijos, kaip yra. Man atrodo, kad reikia E, taikyti vienodus reikalavimus, reikia skirti pakankamus išteklius tam, kad būtų galima uh, užtikrinti inspekciją įvežamų produktų. Aš norėčiau, e, man buvo atsakyta, kad tai yra nebūtina, bet aš norėčiau paklausti, ar tikrai Žemės ūkio srityje dirbantis komisijos suoj mano, kad nereikia dirbti siekiant užtikrinti, kad visi ES įvežami produktai uh, E, užtikrintų kontrolę, nes mes turime galvoti apie mūsų žemdirbius, nes jie e, kenčia labai daug nuo to ir taip pat mes nukenčiame to, kad krenta kokybė. Nuo to kenčia ir ES piliečiai vartotojai. Ačiū. Bardzo dziękujemy pani poseł za. Ačiū. Puiku, kad atvykote į posėdį ir puiku, kad pasisakėte. Visuomet džiaugiamės, kai kitų, kitose komitetuose dirbantis parlamento nariai domisi e, šiais klausimais. Džiaugiamės dėl to, nes kartais tenka apgailestauti, kad kiti nuolatiniai komitetai kišasi į mūsų teisės aptarti tam tikrus dalykus. Ir galiausiai atsiranda nesutarimai ir trukdžiai, pavyzdžiui, dėl išorinio matmens, mums buvo pasakyta, tai niekaip nesusijęs su jumis, palikite tos klausimus kitiems komitetams, bet mano argumentas būtų toks pats kaip ir jūsų, dirbkime kartu. Suprantu, kad jūsų vaidmuo yra vedantysis, tačiau išklausykite ir mūsų nuomonės. Buvę ir tokių atvejų, kai komitetai neįstengė priimti nuomonės ir susitarti, o mes nutarėme, o mes nutarėme pateikti savo nuomonę tiems komitetams. Taigi tikrai puiku, kad atvykote ir prašau paskatinkite ir savo kolegas e, imti, sekti jūsų pavyzdžių. Kitus kolegas iš tarptautinės prekybos komiteto, nes kai kurie mūsų nariai dirba ir aplinkos komitete, mūsų interesai yra bendri. Ir tikrai bus labai įdomus šis klausimas dėl. Nes tikrai niekas nenori niekam mintent nuospaudų. Manau, kad verta būtų taip dirbti. Mūsų pranešėjas kalbės šią temą, pranešėja kalbės ir po to vėl kalbės profesorius. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir dėkuoju, kad uh, viską sudėjote į savo vietas. Aš manau, kad tai labai svarbus sektorius kai kurioms mūsų valstybėms. E, dėkoju pranešėjui, jūs kalbėjote apie įtaką šitam sektoriui, kai kuriais atvejais teigiamą įtaką, tačiau e, čia e, turime nepamiršti ir tam tikros neigiamos įtakos dėl tam tikrų sprendimų, kurie buvo priimti remiantis kai kuriais susitarimais, apie kuriuos mes diskutuojam. Darybos yra vykę šitais klausimais, ponė Gilera kalbėjo apie e, pomidorus e, iš Maroko, tai padarė labai didelę įtaką šiems sektoriams e, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Italijoje, taip pat alyvogės iš Tuniso turėjo taip pat panašių pasiekmių. Tad e, aš turiu kai kurių klausimų dėl principų ir dėl e, praktinių aspektų. E, mes turime susitarimų su Merkosūru ir su, ir su SETA. Kaip jūs sakėte, ponė pirmininkė, mes turime žvelgti per šiek tiek kitokią prizmę į šitos e, e, dalykus, nes e, bendra iš, išvada yra ta, jog žemės ūkio kainos smarkiau sviruoja ir po Rusijos embargo mes tai matome dar ryškiau. Aš noriu pasakyti komisijai, jog ateityje komisija turėtų pagalvoti apie tokią išorės politiką, kuri būtų palanki e, žemės ūkio sektoriui ir kad e, peržiūrint BŽOP būtų atsižvelgta į e, padidėjusius kainų sviravimus. Argadės. Dėkuoju, panė pirmininkė. Dėkuoju pranešėjui. Manau, kad e, sąsaja su BŽUP sąsaja su išorės politika. Man atrodo, kad pavyzdžiui Rusijos embargą numatę e, įgyvenę Rusijos embargą mes e, vis dėlto susilpninome pasitikėjimą mumis. Viena vertus sakėme, kad boikotuojame Rusijos produktus, kita vertus praktiškai tai ne visais atvejais pasiteisina, o žemės ūkis nukenčia nuo e, tokios politikos. Aš manau, kad e, tas boikotavimas turi baigtis. Jūs kalbėjote taip pat apie Dohos darybų raundą ir e PPU. Ar nebūtų tikslinga atnaujinti Dohos darybų raundą prieš e, pradant kitas dėrybas. Manau, kad tuomet e, PPO mums bus lengviau apginti savo e, interesus, remiantis dvišaliais susitarimais, labiau negu kad e, remiantis Merkosūro ar, ar, ar panašiai susitarimais. Mes turime būti e, labai budrus, buvo minėta galvijų mėsa Ar jūs manote, kad susitarimai e, šioje srityje gali turėti kiekybinio pribojimo? Mes e, negalime sutikti su galvijų mėsos importu, nefiksuodami jokių ribų. Tai darytų labai blogą įtaką mūsų šiam sektoriu. Jūs kalbėjote taip pat apie žalinimo priemonės. Aš e, esu susipažinęs su ataskaita šios ryties Bavarijoje ir manau, kad apskritai žalinimo priemonių poveikis yra labai teigiamas. Pūdymai. Pūdymų zonos yra vėl užsėjamos ir tai duoda gerų rezultatų šalinimo priemonės būtų dar veiksmingesnės, jeigu nebūtų tiek biurokratijos nacionalinių lygmenių. Pavyzdžiui, Vokietijos federacinė vyriausybė perkelė ES teisės aktus ir numatė tokias sąlygas, kurios, kurių praktiškai neįmanoma patenkinti ir mūsų ūkininkai todėl nori, kad šitie dalykai būtų reglamentuojami uh, paprasčiau arba Europos lygmenių arba nacionalinių lygmenių. Aš e, manau, kad vis dėlto nebūtina jų reglamentuoti ES lygmenių, kad galime deleguoti tai valstybėms e, narėms. Norėčiau taip pat padėkoti mūsų INTA kolegai nuo 2004 iki 2014 metų. Aš pats dirbau INTA komitete ir e, ten užsėmiau žemės ūkio interesais, bet paskui nebegalėjau būti šio komiteto nariu ir man gaila. Aš džiaugiuosi, kad e, jūs sakote, jog e, dvišalių sustarimo platmėje įtvirtinami mūsų standartai. Nežinau, kiek laiko jūs dirbate Intoje, bet 2010 e, metais Merkosur susitarimų kontekste mes e, sutikome su tokiais, e, sutikome tik tai su tais, e, su tomis importo taisyklėmis, kurios numato, jog importuojamos produkcijos gamyba tenkina mūsų standartus gyvūnų gerovės. Dėkuoju už pateiktą dar kartą už pateiktą pranešimą. Pane Petir. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti e, šio studijos autoriui. Europos Sąjunga ir Europos žemės ūkis susiduria su iššūkiais ir tie iššūkiai atsiranda dėl ES politinių sprendimų, kaip teikėte. Todėl ES užsienio politika ateityje turėtų būti apdairesnė, nes daug šių sprendimų turi neigiamą poveikį mūsų ūkininkams. Naujos valstybės narys yra ypač e, pažeidžiamos. Kroatija yra viena iš jų. Jos rinka yra nestabili, Kroatija nukenčia nuo importo ir iš trečiųjų šalių, ir iš vakarų Europos šalių. Suprantama, puiku, kad galima padėti naujoms demokratinėms šalims Tačiau nemanau, kad dėl to ūkininkai turėtų patirti neigiamų pasiekmių. Norėčiau jūsų paklausti, kaip būtų galima sumažinti neigiamą išorės politikos poveikį Europos žemės ūkio politikai ir kokie gynybos mechanizmai galėtų būti pasitelkti kovojant su nesažininga konkurencija. Turiu klausimą ir komisijos nariui. Kroatija ir kitos ES valstybės narys importuoja vaisius ir daržovės iš ne ES šalių. Šie produktai yra apdoroti tokiomis cheminėmis medžiagomis, kurios nėra patvirtintos ES. Turiu galvoje pesticidus ir herbicidus, kurie ES yra uždrausti, tačiau naudojami tose kitose šalyse. Kroatijos ūkininkai yra įsitikinę, kad tie produktai ne tik kelia vartu, pavojų vartotojų sveikatai, bet mano, kad tie produktai yra pigesni nei tie, kurie pagaminti ES laikantis visų nuostatų. Taigi norėčiau paklausti jūsų, kokias priemonės valstybės narės galėtų taikyti, kad būtų išvengta e, tokių importuojamų produktų, kurie yra apdoroti ES nepatvirtintomis medžiagomis. Pone Bakovič. Dėkuoju. Dėkuoju už pranešimą. Jūs e, labai aiškiai pasakėte, jog sąsaja BŽUP su Europos išorės e, politika yra labai glaudi. Dabar matome, kokios e, yra šios politikos ir kitų aspektų pasiekmes. Taip pat e, Rusijos embargo bei, bei kvotų pasiekmes žinome, kad tos pasiekmes buvo pakankamai uh, neigiamos. Aišku, aš dabar nenoriu kritikuoti mūsų išorės politikos e, Rusijos klausimų, tačiau e, mūsų e, ūkininkai labai nukentėjo dėl šitų dalykų ir aš bijau, kad e, tos pasiekmes nebus labai trumpalaikės, kad jos dar truks e, kelis metus. Man atrodo, jog Rusijos rinka tai labai greitai prisitaikė prie naujų sąlygų ir ne, per nelik daug nukentėjo. Mums tenka uh, prievolė užtikrinti, kad e, Europos e, žemės ūkio darbuotojai ne, nebūtų tokios politikos e, aukos. Mes susidurime su labai dideliais sunkumais ir tai daro įtaką visai maisto grandiniai, kaip jau buvo pasakyta kolegės iš Kroatijos turime atsižvelgti ne tik tai į ES bendrą padėtį, bet ir į atskirų valstybių narių padėtį, todėl kad kai kuriuose valstybėse ta padėtis yra rimtesnė, kai kuriuose geresnė, kai kurios mažiau sugeba atlaikyti konkurenciją negu kitos valstybės. Mums reikia subalansuotos žemės ūkio mm, politikos. Mūsų vartotojams reikia saugių ir sveikų produktų, o kad galėtume tai užtikrinti, tai mūsų ūkininkai turi turėti tinkamą pajamų lygį. Taip pat e, turime akcentuoti Europos, Europos e, kilmės e, aspektą žemės ūkio produktų srityje. Norėčiau E, paklausti, ką Jūs manote apie TTIP. Mes e, žinome, e, ko, kaip vyko darybos. Bet ką Jūs manote, ar mūsų standartai, ar mūsų standartų bus laikomas iš šioje platmėje ar ne? Ponas De Castro, dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai, jo tyrimas yra labai uh, įdomus ir kaip jisai sakė, kaip daugelis kolegų pabrėžė, žemės ūkio politika patiria ES e, išorės politikos sprendimų pasiekmes ir e, labai dažnai būna padaroma tokių sprendimų, e, kurių pasiekmes paskui pažeidžia abipusiškumo principo taikymą. Pone Galera apie tai kalbėjo, kiti kolegos. Jūs, profesoriau, kalbėjote apie poveikį, dažnai neigiamą tų sprendimų, tų pasirinkimų, kurie daromi išorės politikos e, srityje. Tačiau galbūt galėtume pabrėžti žemės ūkio daromą įtaką išorės politikai. Pavyzdžiui, galbūt e, Būtų įdomu sužinoti apie patirtį šioje srityje, kokią įtaką BŽUP darė kaimo plėtrai, e, lyder programams įgyvendimui, taip pat e, kokią įtaką tai darė mūsų santykiams su Maroku, Tunisu, su kitomis Afrikos valstybėmis. BŽUP galbūt padeda kartais atverti ES e, sienas, nes žinome, jog prekyba žemės ūkio produktai šiaurėje, pietose vyksta skirtingai. Bet e, galbūt e, viduržėme jūros e, baseino valstybėse programa lyder galėtų prisidėti prie kaimo plėtros kai kuriuose valstybėse ir galėtume labiau skatinti tas vietinio vystimosi programas, kaip PŽUP galėtų teigiamai paveikti apskritai išorės veiksmų politiką ir kaip būtų galima imtis e, tokių veiksmų, kurie neapsiribotų vien tik tai konkurencijos aspektais, bet e, Europos įsipareigojimų užtikrinti aukštesnę kokybę, pavyzdžiui, tose valstybėse, trečiosiose valstybėse. Dėkoju. Nikolson. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, pane profesorius Winbank, po, už puikų at, puikia ataskaita. Mes kalbėjote apie įvairiausius dalykus, kurie daro įtaką žemės ūkio politikai, tokia kaip TTP ir Mercosur, yra e, tokios, tokie atvejai, kurie daro neigiamą įtaką, kurie daro teigiamą įtaką. Ir reikia priimti sprendimą, kaip dirbti toliau. Minėjote pigesnį, pigesnės, pigesnį importą iš trečiųjų šalių. Aš buvau to komiteto narys, vyko, kuris vyko į Braziliją tuo metu, kai Brazilijoje vyko krizė. Ir komisija teigė, kad Brazilijos jautiena atitinka mūsų standartus. Mes nuvykome, tuo metu buvo kitas pirmininkas ir Junktinės karalystės žemės ūkio komiteto atstovai vyko į Braziliją ir nustatė, kad e, faktai netitiko tiesos ir komisija turėjo atsiimti savo pasiūlymą. Ir e, kolegos iš INTA komiteto atvyko į mūsų posėdį ir tai yra puiku. Ir visą laiką iškyla toks klausimas, ar mes sumažinsime savo standartus, ar priimsime importą. Į ES neturi patekti tos prekės, kurios yra prastesnės kokybės, nei, kur, nei e, mūsų, kurią mūsų ūkininkai turi užtikrinti. Nes nemanau, kad tie, kurie derisi ES vardu, mūsų vardu, mūsų visų vardu šiuo metu, kad jie galėtų pritarti tam e, ir pritarti tokiai pozicijai. Ir žinau, kad ponas, ponia Guela taip pat kalbėjo, kad taip nutinka ES, ar, tai, ar kalbėtume apie jautieną ar kitus produktus. Aš kaip ir panas Kuzmiuk dėl Brexit galėčiau pasakyti, kad jūs jaučiatės taip pat kaip ir aš. Jūs praradote balsus, mes praradome argumentus ir. Bet pasaulis turi ir toliau gyventi demokratiškai. Ir kai svarstome tuos įvykius, tai E, suprantame, kad nepaisant to, kad 27 valstybės narės liks, įvyks didelių pokyčių. Ir galbūt pirmininkė mūsų komitetas turėtų parengti ataskaitą dėl to, kokį poveikį Brexit padarys, nes jau 40 metų vyksta priekyba tarp ES ir Didžiosios Britanijos ir poveikis gali būti labai didelis. Ir tas poveikis bus daugeliu sektorių, ne tik Junktinėje karalystėje, bet ir kitose šalyse. Ir pavyzdžiui, ūkininkai mano apygardoje sako puiku, sumažės valiutos vyravimai, bet per naktį jie neteko 12 procentų pranašumo. O dabar jaučia kainų sviravimą ir kai importuojame kūrą ir kai perkami pašarai. Ir mano kaimynai sako, kad per naktį kainos pasikeitė 12-15 procentų. Ir kainos sumažėjo nuo 12 iki 15 procentų dėl valiutos sviravimų. Na ir su visais tais dalykais mes turėsime tvarkytis. Ir daug tų dalykų visiškai nuo mūsų nepriklausys ir mes turėsime išmokti gyventi su jais. Ir gamintojai galbūt pastebi 2-3 procentų sviravimus, bet jeigu atsiras 12-15 procentų sviravimai, tai jau e, ženkliai sumažins pelną. Taigi įdomu būtų, ką manytumėte Apie tai, na, žinoma, jeigu tai nėra šios temos dalis, tai būtų įdomu pakalbėti po posėdžio. Bet kaip manytumėte, mes turėtumėme pasiruošti tiems įvykiams, kurie vyks per kitus dviejus metus? Ačiū. Komisija. Pane Endera, prašau. Ačiū, pirmininkė. Ačiū profesoriui Svinbank. Ačiū už puikų pristatymą, ačiū už įdomų, įdomią ataskaitą. Joje iš ties pateikiama daug informacijos, ji yra tiksli, gerai subalansuota. Iš ties išorės veiksmai, priekybos susitarimai, tarptautiniai priekybos susitarimai, vairios iniciatyvos ir COP21 konferencija, visa tai yra labai svarbus įvykiai, kurie daro įtaką pokyčiams rinkoje ir kurie vienai par kitaip formuoja BŽUP politiką. Dėl vieno dalyko nesu įsitikinęs, tai dėl priežastinio ryšio tarp PPO vykstančių diskusijų ir dėrybų ir oficialių reformų. Manau, kad e, gal kiti vidiniai veiksniai daro didesnę įtaką. Taip pat jūs kalbėjote apie vieną susitarimą, kuris gali turėti ypatingą poveikį ir kalbėjote apie daugelį prekybos susitarimų ir jų bendrą kauptinį poveikį. Taip pat minėjote komisijos atliekamą tyrimą. Komisija stengiasi apjungti, stengiasi įvertinti, koks bus kauptinis poveikis, ekonominis poveikis Europos žemės ūkiui, kai vertinsime visus turimus susitarimus. Ir komisijos narys pranešė apie šią ataskaitą ir labai greitai mes ją baigsime renkti ir pristatysime ir parlamente, ir taryboje. Aš dirbau atliekant ekonominę analizę E, teikiau paramą dėrybininkui priekybos rytyje ir galėčiau pasakyti, kad jautiena visuomet yra mūsų analizės centre ir iš patirties galiu pasakyti, kad ES dėrybininkas priekybos rytyje iš ties labai atsargiai dėrėjosi dėl jautienos. Ir e, ponas Nikolson ką tik pasakė, kad labai svarbi, svarbi ta pusiausvyra, kad nebūtų rinka tverta per daug. Ir kas gali atsitikti, jeigu ta rinka bus atverta per daug ir mes prarasime priekybos galimybės pasaulyje. Taip pat INTA komiteto nariai kalbėjo apie standartus, aš pasižymėjau viską. Uh, Ir manyčiau, kad būtų prasminga apie tai pakalbėti atskiruose posėdžiuose, į kuriuos reikėtų pakviesti už sveikatą atsakingą generalinį direktorių ir dėrybininkus. Dabar importų, importas atitinka sveikatos saugos standartus ir taip pat didžioji dalis importuojamų prekių atitinka tuos standartus. Jeigu mes kalbėsime apie tai, kad tie standartai turėtų atitikti 500 milijonų ES piliečių poreikius, tai taip. Bet reikia turėti galvoje, kad pasaulyje visi renkasi geresnius gaminius. Ir mūsų žemės ūkio produkcijos eksportas padvigubėjo. Kitaip sakant, nemitas, kad mūsų žemės ūkio produktai yra geri, nes mes esame pagrindinis žemės ūkio produktų eksportuotojas. Dar buvo kalbama apie nesažiningą konkurenciją kai e, produktai yra apdorojami tais pesticidais, kurie yra uždrausti naudoti ES. Na, paliksiu šį klausimą specialistams. Bet žinau, kad yra teisės aktai dėl likutinės e, cheminių medžiagų, e, likutinio cheminių medžiagų kiekio. Bet visi mažmenininkai labai griežtai laikosi šių nuostatų. Uh, dėl cheminių medžiagų tiek ačiū. Bardzo dziękuję. Jeszcze poprosiła o głos pani. Labai ačiū. Dar ponė Rodrygės noriu pasakyti. Dėkoju. Aš norėjau kai ką patikslinti komisijos atstovui. Aš e, Mm, pastebi vieną dalyką, tikriausiai jūs taip pat tai žinote. Ir ką, e, kokį poveikį e, reiškia nelojali, nesažininga konkurencija tarp e, uostų ir kaip kontroliuojami produktai atvykstantis į, į Europos Sąjungą. Man atrodo, kad taip turime mes galimybės stebėti Mm, kaip yra nukreipiamas transportas į tam tikrus punktus, kaip nepakliūva į uostus. Ir aš noriu pasirauti, kokios yra priemonės taikomas, kad būtų laikomasi normų. Uh, nes reikia užtikrinti garantijas kokybės vartotojams, nes jeigu mes to nepadarome, mes ne tik to nepadarome, bet taip pat ir e, nepadedame sąžininkai konkurencijai, nuo ko gali nukentėti tiek žemės ūkis, tiek maisto pramonė. Ir mes turime turėti tam tikrų normų dėl. Ir turime dėl maisto kokybės ir turime reikalauti, kad laikomasi būtų tų normų importuojant produktus į Europos Sąjungą. Tai yra Žemės ūkio komiteto kompetencija, bet mes taip pat turime galvoti apie tai, kad komisija turi e, ginti tos dalykus, tai labai svarbu vartotojams. Ir aš nežinau, ar dabar mums iš tikrųjų reikia daugiau taisyklių, reikia daugiau reikalavimų, kad būtų gyventinami jau egzistuojantis teisės aktai. Uh, Ir labai svarbu žinoti, kad patikrinimai vykdomi taip pat griežtai visur vienodai. Reikia užtikrinti, kad visi importuoti produktai yra gaminami ar auginami taip pat, kaip ir Europos Sąjungoje. Ir aš to neišgirdau vis tik tai jums kalbant. Dziękuję. Mamy ten komfort czasowy, że możemy Labai ačiū, turime laiko. Galime. Galime padiskutuoti dar kartą, noriu pasakyti panas Hoisling. Norėjau sureaguoti į komisijos pasisakymą. Viskas yra sėkminga, puiku. Mes daug eksportuojame į kitas šalis. Viskas nuostabu bet noriu pasakyti Jums, kad tai įmanoma tik todėl, kad labai e, sumažėjo žemės ūkio produktų kainos. E, mūsų pieno eksportas išsiplėtė. Kodėl? Todėl, kad e, kaina pieno ES yra žemesnė negu Naujoje Zelandijoje. Ar tai yra sėkmė? Vokietijoje dabar jau daugiau kaip ketveri metai E, mažėja pieno gamintojų skaičius. 40 tūkstančių sumažėja. Ir e, jie užkariauno jas rinkas, bet taip pat labai daug ką prarado. Ta pati galima pasakyti apie keulieną. Ir aš nežinau, labai protinga vadovautis tokiu eksperto modeliu, kam jisai yra naudingas. Pasižiūrėkime į pigius produktus iš kitų šalių ką tai daro, kaip veikia mūsų standartus. Ir ar Europos Sąjunga gali toliau taikyti tuos aplinkos saugos standartus. Pasižiūrėkite, kaip JAV naudoja pesticidus. Net netaikome vienodų standartų grūdėms kultūroms ir patys, kaip galime tikėtis, kad kitos šalis e, panašių standartų laikys. Panas Flanagan. Ačiū, pirmininkė. Netrodo, kad būčiau išgirdęs atsakymą iš komisijos. E, apie, dabar turime galimybę Žemės ūkio komitete kalbėti apie tai, jog e, jautienos augintojai negauna vieningos informacijos ar e, svarbu išspręstas e, jautinas klausimas ar ne, kaip sakė e, ponas Haugen ar ponė Melstrom teisi, kada reikia spręsti šį klausimą. E, reikia klausytis, kaip galima atidžiau, nes kartais jūs atsakote labai aptakiai ir nebesuprantu, ar atsakoma į mano klausimą ar į kitą. Ir aš noriu tikslaus atsakymo, nes jautienos e, gamintojams reikia. E, aiškių atsakymų. Ponas Agnių yra teisus, kai praėjo referendumas, ponas Hauganas gali pradėti kalbėti kitaip. Tai kokią jis dabar giesmę traukė? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš žiaugiuosi, kad komisija m, mm, numato daryti tyrimus e, dėl e, pasiekmių mūsų e, ūkininkų pajamoms. Kita vertus, kuomet jūs sakote, e, jog e, yra laikomasi konkurencijos e, taisyklių santykiuose tarp mūsų valstybių ir trečiųjų valstybių, e, pesticidų ir e, augalų sveikatos rytie, tai aš su to nesutinku, nes trečiosios valstybės, kuomet naudoja uždraustus pas mus e, produktus, medžiagas ir dėl to nukenčia konkurencija, tai aš manau, kad tai yra problema ir e, Europos ūkininkai norėtų sužinoti, kuomet importuojami produktai bus gaminami laikantis mūsų standartų. E, turiu galvoje įvairių medžiagų, e, tokių kaip pesticidai ir panašių naudojimą. Ar dar komisijos atstovas norėtų pasisakyti? Prašom. Pabandysiu aiškiai jums atsakyti, kadangi klausimas, klausimai buvo labai aiškus, dėja. Nežinau, ką gali, galėtų pasakyti, ar ką nusprendė šiuo metu komisijos narė Malstrom ar komisijos narys Hauganas. Aš kaip analitikas, e, vertindamas e, prekybos susitarimų poveikį, e, buvau paprašytas vasario mėnesį pasižiūrėti tai, kokį gali poveikį turėti 12 prekybos sutarimų visiems sektoriams, įskaitant jautieną. Tai yra vienintelė mano turima informacija. dėl kitų dalykų nesažininkos konkurencijos, dėl produktų, kurie auginami naudojant cheminės medžiagas trečiosiuose šalyse. Reikia dėje man pasitarti su kolegomis, kurie už to tai atsakingi ir jie atsakys jums. Prašau nepamiršti tų klausimų, kurias jums pateikė komisijo, mūsų komiteto nariai ir vėliau atsakyti į tuos klausimus raštu. Taip pat buvo minėtas manipuliavimo spekulacijų klausimas pasaulio rinkoje. Matėme, kaip nukrito pieno kainos ir matome, kad bus ateities sandoriai yra dabar sudarinėjami. Kitaip tariant, pirkėjai sukūrė tokią situaciją, kai ir toliau gali pirkti e, labai žemomis kainomis. Ta galima pasakyti apie pieno miltelius, grūdus. Mano nuomonė reikėtų mums rimtai įsigilinti į šios aspektus, atlikti analizę. Vyksta procesai, bet labai sunku tiksliai nustatyti, kas. O tai turi labai rimtų pasiekmių ir kelia grėsmę ES ūkio, žemės ūkio politikai, taip pat valstybių narių žemės ūkio politikai. norėčiau išreikšti e, pasitenkinimą tuo, kad e, buvo pasiūlyta likti tyrimą e, dėl rinkų atvėrimo poveikio. Jau matome tam tikro poveikio, pirmiausiai Ukrainos produktų atveju bent jau aš tą Lenkijoje galiu pastebėti savo šalyje, tačiau e, pamatysime ir plačiau, pajusime poveikį. Ir e, žinome, kad gamyba toliau plėsis ir labai greitai. Dabar grįžtu prie profesoriaus Vinbenko. Dar trumpai pasakysiu kai ką. Susitiksime su komisijos nare Malstrom, taip pat komisijos nariu Hauganu lapkričio mėnesį. Norėčiau dabar suteikti žodį profesoriui Svinbenkui. Daug klausimų jums pateikta, prašom. Dėkuoju, pirminkė. Daug E, klausimų, diskusijų e, iškilo, daug kas e, buvo siemas su sanitarnė fitos, sanitarnė kontrolė, kitais dalykais. Ir daug kas bus kita komisija. Jeigu galima, aš norėčiau susilaikyti nuo komentarų, nekomentuosiu tų pastebėjimų, nes tai nebuvo susijęs su mano tyrimu. Kalbu apie sanitarnės ir fitosanitarnės priemonės. Kitas dalykas - rinkos plėtoti, nestabilumas rinkų, kaip tai veikia ES e, ūkininkus. Tai labai svarbu, kaip sakėte, pirmininkė, bet aš taip pat to neliesiu. Mano sritis apsiriboja ES išorės veiksmais ir kaip tai veikia žemės ūkio politiką. Apie tai ir kalbėsiu. Ponas e, De Castro pasiūlė atlikti naują tyrimą. Kaip, pavyzdžiui, būtų galima įtraukti vystimąsi trečiosios šalyse ir, gam, ir, ir žemės ūkio sektoriaus plėtrą tokiose šalyse besistančiose, bet taip pat tai nėra mano tyrimo sritis. Merkosiur, transatlantinės partnerystės tarimas, e, komisija, man regis, neatsakė į pono Flanagano klausimą, tačiau mane nustebino tai, kad tikrai, bent jau taip, kaip buvo vasaros pradžioje, negalima sakyti, kad jautiena, jautinos klausimą visi išspręs, bent jau diskusijose su Merkosur. E, daug diskusijų vyko dėl to, bet man atrodo yra tokia dalykas. Vienas prekybos susitarimas galbūt ES rinkos nepaveiks labai stipriai, tačiau jeigu atsirastų daug tokių susitarimų, tada poveikis gali būti labai rimtas. Ir komisija turbūt e, prisimeta, kaip sakė, kad rudenį bus pateikta ataskaita apie tai. Ponas Des klausė, ar reikia sudaryti įvairius laisvosios prekybos susitarimus, ar reikėtų, pavyzdžiui, siekti išspręsti likusias Dohos raundo problemas. Man atrodo, tas dalykas būtų palankesnis. Prekybos susitarimuose kyla problema dėl masto, nes yra įtraukiami e, dalykai papildomai nuo tradicinių kvotų ir tarifų e, subjektų. Aš e, pasižymėjau vieną pastebėjimą ir kaip ekonomistas, gal taip paaiždikavau šiek tiek. Savo ataskaitoje kalbu daugiau ar mažiau neutraliai, vertindamas išorės veiksmus. E, ir padariau pastebėjimą dėl to, kad, e, ver, kad vartotojai išlošia iš priekybos ir sulaukiau labai daug e, komentarų. Aš vis tiek tikiu, kad iš dalies tai yra teisinga. Ir Europos Sąjunga pirmiausia buvo įkurta kaip muitų sąjunga, buvo siekiama sumažinti tarifinės kliūtis ir palengvinti prekybą. E, ne tik gamintojams siekiama buvo palengvinti salgas, bet ir vartotojams, kadangi e, turėjo atsirasti ir atsirado daugiau produktų. Aišku, tai susijęs su problemomis gamintojams, e, kurie turi konkuruoti vis stipriau ir žemės ūkio politika ir ekonominė politika turi spręsti tas problemas. Aš nebeperskaitau visko, ką pasižymėjau, bet pasakysiu, kad e, manęs klausė apie Britanijos išstojimą. Nežinau, ar tai yra dabar derama vieta kalbėti. Apie tai galbūt kitur galėtume mielai apie tai pasakyti. Bet noriu pasakyti, kad e, Britanijos mokslininkai kol kas nedalyvavo diskusijose su valstybės tarnautojais, taigi nežinome, kas yra planuojama. E, tačiau e, pasienio klausimai tarp Šiaurės Airijos ir Airijos yra labai svarbus. Pirmininkė, aš tuo ir apsiribosiu, tikiuosi, kad bent jau iš dalies atsakiau į tam tikrus klausimus ir pastebėjimus. Dėkoju. Labai Jums ačiū, profesoriau Svinbenkai. Nemanau, kad mes paskutinį kartą svarstome šiuos dalykus. Nereikia turbūt labai plačios vaizduotės, kad suvoktum, jog globalizacija privers ES priderinti bendrą žemės ūkio politiką prie globalių iššūkių. Kažkada nebuvo įmanoma jūrą plukdyti grūdų, dabar tą puikiausiai galima daryti, taigi atsiranda globali pasaulinė rinka. Kažkada nebuvo galima e, eksportuoti Belgijos šokolado į Kiniją. Dabar tai manoma. Egzistuoja sienų, saugos klausimai. Taisyklės yra tvirtinamos tam, kad būtų galima užtikrinti saugumą. Kiekviena šalis imasi savo reikalų. Tai reiškia, kad yra tam tikros ribos pasauliniai prekybai. Kad vyktų prekyba reikia dviejų pusių. Jeigu viena šalis nori eksportuoti kitą, tai e, ji tikisi, kad kita šalis taip pat elgsis ir tą reikia pritaikyti Europos Sąjungai. Prisimenu, kaip vyko cukraus sektoriaus reforma. Ji buvo skirta tam, kad Pietų Amerikos neturtingiems ūkininkams būtų galima padėti. E, jie dirbo sunkiai, bet nieko neuždirbdavo, o didžiosios korporacijos viskas susišluodavo savo. Mes turime tirti padėti, kalbėti apie bendrosios žemės ūkio politikos ateitį, atsižvelgdami į mokslininkų išvadas. Dar kartą norėčiau padėkoti profesoriui Svimbankui, noriu padėkoti nariams už jų dalyvavimą. Daugiau nieko ir nebesakysiu, labai džiaugiuosi, jog tyrimas atliktas, labai norėjau ir e, užsėmiau lobistinę veiklą e, įtikinau koordinatorių, kad reikia tokio tyrimo ir labai džiaugiuosi, jog galima renkti pranešimą. Ponas Flanaganas, prašom, galiu suteikti jums žodį. Ačiū, pirminkė, dėl kitų klausimų. Atsižvelgiant į tai, ką sakė kolega Nikolsonas, galbūt reikia pranešimo dėl Britanijos išstojimo ar bent jau surenkti specialų posėdį. Man atrodo, kažką turime padaryti, kadangi poveikis yra milžiniškas tiek Britanijos, tiek airijos ūkininkams, taip pat visai Europos Sąjungai. E, kalbu apie finansavimą ir tai, kiek Euro, Jungtinė karalystė įneša į žemės ūkio politiką. Taigi reikia arba specialaus posėdžio, ar e, pranešimo. E, šis ponas e, gerai išmano mechanizmus, bet mums reikia iš tikrųjų kalbėti apie visą tai ir aš suprantu, kad mūsų svečias nenori e, dabar kalbėti apie e, Britaniją, bet, nes reikia tam labai laiko ir Britanija apie tai, Airijoje apie tai labai daug kalbam, apie tai, kaip bus su finansavimu ir ką mes galime pasitelkti, kokį mechanizmą panaudoti. Uh, Temat podėmėme na spotkanį koordinatorų. E, Ačiū, ponė Flanagen. Manau, kad koordinatoriai priims sprendimą tuo klausimu, jeigu tai verta būtų aptarti, jeigu verta būtų pagalvoti apie tai, tai jie priims sprendimą. Na, o mes galėsime pagalvoti, kokią formą būtų galima tai padaryti. Na, o dabar, manau, galime svarstyti, baigti svarstyti šį klausimą. Ačiū profesoriu Jums ir ponas Nikolson. Taip, tikrai teisingai pasakėte, šį sprendimą turėtų priimti koordinatoriai. Mes turėtume išnagrinėti tas galimybės. Nes iš tikrųjų turime pradėti vertinti faktus tokius, kokie jie yra ir galbūt koordinatoriai galėtų priimti sprendimą, kaip būtų galima šį klausimą spręsti, nes tikrai tai turės didžiulį poveikį ir visoms valstybėms narėms. Ačiū. Taip, pasižymėta. Ir šis klausimas bus perduotas koordinatoriams. Dėl kitų klausimų buvęs kolega Stefan Le Foll. Suringė posėdį, į kurį pakvietė Žemės ūkio ministrus rugsėjo 1 ir 2 dieną ir buvo aptarta BŽUP ateitis. Ponas Andriu dalyvavo susi, posėdyje komiteto vardu ir esu įsitikinęs, kad per kitą posėdį e, pasidalins įspūdžiais. Manau, kad būtų įdomu žinoti, kokia linkme vyko diskusijos. Taip pat būtų naudinga išklausyti ataskaitą dėl konferencijos, kurį vyko Korke. deklaracijai dėl kaimo plėtros, kuri buvo patvirtinta prieš 20 metų. Šiais metais įvyko tolesnė konferencija. Kitas posėdis vyks rugsėjo mėnesį, taigi tikrai susitiksime Strasbūre per kitą posėdį mėnesio pabaigoje. Ačiū visiems nariams ir vertėjams už dalyvavimą posėdėje.